Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Sveiki atvykę į pakomitečio posėdį. Sveikinu visus pakomitečio narius ir taip pat svečius. Dabar kalbėsiu lenkiškai. visi esate gavę. Visi esate gavę darbo tvarkės šiandienos posėdžiui. Ar būtų pastabų e, dėl darbo tvarkės? Panašu, kad nieks neprašo žodžio. Tai reiškia, kad darbo tvarkė galime patvirtinti. Pereikime prie antrą darbo tvarkės punkto. Tai yra pirmininko pranešimai. Turiu keletą gerų žinių iš Junktinių Amerikos valstijų. O kita šalis, dar viena valstija, atsiprašau, Konektikutas paskelbė, kad jie na, panaikins mirties bausmę. Tai jau bus 17-oji Junktinių Amerikos valstijų valstija, kuri panaikins mirties bausmę. Tai penktoji per penkerius metus, kuri uh, priemė tokį sprendimą. Gubernatorius praeitą trečiadienį pasirašė įstatymo projektą ir šis įstatymas įsigalios iš karto, tačiau jis nebus taikomas atbulinę datą. Na ir tai reiškia, kad mirties bausmė bus keičiama įkalinimu iki gyvos galvos, tačiau tai yra taikoma tik būsimų bylų atvejais. Taip pat norėčiau pasidalinti šiokią tokią informaciją apie Pietų Sudaną. Konfliktas vis dar siautėja pasienyje tarp Sudano ir Pietų Sudano. Regionas, kuris skausmingiausiai kenčia, yra na, na, Danuba e, kalnų vietovė Pietų Sudane. Gausybė pabėgėlių bėga į pietų Sudaną ir dabar 23, daugiau nei 23 milijonai e, pabėgėlių. Ir tai kelia didžiulių problemų, kadangi greitai prasidės lietingasis sezonas ir bus sudėtinga e, užtikrinti tų asmenų apgyvendinimą ir priežiūrą. Junktinės tautos priemė, gegužės antrą dieną, rezoliuciją, kur grasinama sankcionuoti abi šalis, jeigu konfliktas nebus sustabdytas ir jeigu konflikto šalis nesugebės per atinančias dvi savaitės susitarti. Kalba eina ir apie įplaukas iš naftos, ir apie sienos demarkavimą. Susitarimas turi būti taikus ir pasiektas remiantis kompromisu. Na ir siena tarp tų dviejų šalių kelia daugiausia problemų, kalbant apie dviejų, tų dviejų šalių dvišalių santykius. Na ir dar norėčiau Jūs informuoti apie dar vieną problemą. Palestinos bado streikas prasidėjo ir mūsų pakomitečio pirmininkė, pirmininkė informavo Jako Iblov atvirų durų kampanijos pirmininkas. Tai yra e, organizacijoje, kurioje, yra 400, kurioje, kurioje dalyvauja 410 parlamentarų iš kelių valstybių narių. <clears throat> Du Palestinos e, kaliniai jau 72 dieną badauja. Jeigu jie ir toliau tą savo bado streiką, gali kilti pavojus jų gyvybėms. Šalia tų dviejų kalinių dar yra septyni kiti kaliniai, kurie irgi paskelbė bado streiką ir, ir, ir badauja jau ilgą laiką. Yra dar 2000, per pasarasis tris savaitės apstai 2000 tokių e, bado streikų buvo paskelbta ir esame gavę informacijos e, šiokios tokios apie su, jų e, sulaikymo sąlygas, įkalinimo sąlygas, su jais elgiamasi žeminan, jie yra žeminami, laikomi nežmoniškomis sąlygomis. Na ir tiesiog yra iš jų atimamos pagrindinės teisės, jiems negalima tęsti švietimo, jie negali mokytis. Perėsiu dabar prie Jemeno. ponios Laukbilė vadovaujama delegacija. Joje dalyvauja ponas Hauitas ir ponas Preda. Sugryžo vakar iš Jemeno, jeigu teisingai esu informuotas. Per kitą mūsų pakomitečio posėdžį mes išklausysime jų ataskaitos apie apsilankimą Jemene. Pone Lochbiller šiandien bet kuriuo atveju vėliau prie mūsų prisijungs ir toliau pirmininkaus posėdžiui. Ji vėluoja dėl to, kad iš Jemeno sugrįžo labai vėlai vakar. Ba Bahreinas ir e, dar viena problematika. Balandžio 29 dieną kolegė Ana Gomeš nusileido ruostę, tačiau jai nebuvo leista tęsti apsilankimo ir ji jai nebuvo pasakyta, paaiškinta, kodėl nėra įleidžiama į šalį, jei jos, iš jos buvo pareikalauta pateikti kontaktinius duomenis asmenų, kuriuos ketina aplankyti. Ji rodė ir parlamento narės kortelę, ir Portugalijos diplomatinį e, pasą, tačiau vis tiek jai nebuvo leista susisiekti su Bahreino užsienio reikalų ministerija, dėl to ji prašė susitikti su uh, žmogaus teisų aktyviste, Danijos pilietė iš Bahreino. Taip pat ponia Gomeš paskelbė, kad norėtų susitikti ir su Bahreino valdžios institucijomis, kad galėtų gauti informacijos apie Abdullah Hi Alkavaja sveikatą. Tai yra garsus žmogaus teisų aktyvistas, kuris kali iki gyvos galvos dėl to, kad praeitais metais sudalyvavo e, proteste demonstracijoje už demokratiją. Ir jis pradėjo bado streiką prieš 82 dienas. Per septynias valandas vis tiek nebuvo suteikta jai įvažiavimo viza ir buvo paprašyta, kad ji išvyktų iš šalies. Kartu su ponu Broku mūsų pirmininkė bendrai parašė protesto laišką Bahreino ambasadoriui. Pona Šulcas, Europos parlamento pirmininkas, taip pat kreipėsi į Bahreino valdžios institucijas e, su to pačiu klausimu. Taip pat reikia pridurti, kad BBC komanda lankėsi, aplankė Alkavaje, karinėje ligoninėje Bahreine. Apsilankimas įvyko praeitą savaitę. Ponas Alhavaja paskelbė, kad ligoninėje su juo elgiamasi neblogai, tik tai jis yra maitinamas prievarta ligoninėje. Diena iki apsilankimo Teisėjų komisija e, prieimė sprendimą, kad ši byla ir 19 kitų disidentų bylų, net, nereiktų jų svarstyti, jas reikia perduoti civiliniam teismui. Toks buvo teisėjų sprendimas. Dabar persime prie Rusijos dūmos reikalų. Per pastarąjį išplėstinį biuro posėdį mūsų pakomitetyje, ponia pirmininkė e, mus informavo, kad ketinama surenkti klausimus Maskvoje, e, jam pirmininkaus Rusijos Duma, ir bus kalbama apie žmogaus teisų pažydinėjimus ES. Praeitą savaitę e, mūsų pakomitečio pirmininkė gavo kvietimą į tuos klausimus, kur kviečiami mes sudalyvauti tame renginyje. Pone Lochbiller atmetė tokį kvietimą Taip pat ponas Brokas irgi gavo panašų kvietimą ir aš manau, kad jis irgi atsakys į tą kvietimą ir atitinkamą notą perduos ES delegatūrai Maskvoje, kurie dalyvaus tame klausime kaip stebėtojai. Birma. Balandžio mėnesio preliminarūs rinkimai ir tam tikri neiškumai e, laukiant rinkimų, neiškumai dėl to, ar Aung San Suu Kyi ir jo partija gaus vietų parlamente, kas yra būtina siekiant išsaugoti konstituciją. Konstitucija, dėl kurios kyla tam tikrų abejonių. Na ir dabar galime pasakyti, jog panašu, jog naujieji nariai gaus vietų parlamente. Jie prisižadėjo gerbti konstituciją. Konstitucija, kuri, kaip minėjau, kelia labai daug abejonių mums, žmogaus teisų pakomitečiui, taigi turime išlikti budrus ir turime stebėti, kokia įsivyrau žmogaus teisų situacija Birmoje daugelis sankcijų buvo sus, sus, suspenduota, išskyrus ginklų embargą. ES atvėrė savo delegatūrą Birmoje ir mes per ją galėsime geriau stebėti situaciją. Ir mums tad, tokiu būdu bus įmanoma gauti naujausios informacijos apie padėtį ir apie politinius poslinkius Birmoje. Taip pat reikia pažymėti, kad Sakarovo premijos laureatas, jam buvo leista aktyviai dalyvauti šiuose rinkimuose. Jai buvo leista dalyvauti šiuose rinkimuose, tačiau parlamente matyti ji bus atstovaujama negausiai, bet vis tiek tai yra svarbus signalas, rodantis, kad Anksansučiai atstovaujamai partijai yra uh, partija įgauna reikšmės šalyje. Kinijas Čenguan Čeng atvejis. Spaudoje buvo daug pranešimų apie Čenguan Čeng e, situaciją. Jam pavyko e, pabėgti iš namų arešto Kinijoje. Jis e, prašėsi prieglopščio JAF ambasadoje Pekine. Šis atvejis įrodo, kad žmogaus teisės nėra antrailis klausimas, tai yra esminis klausimas, kuris labai rūpi, e, kalbant apie tartautinius santykius. Europos parlamentas 2006 e, metais pradėjo domėtis e, tą situaciją, kai jis buvo įkalintas ketveriems metams. Po to Europos parlamentas ir toliau e, buvo įsitraukęs į šį reikalą, yra prieėmęs nemažai rezoliucijų ir per gan trumpą laikotarpį, kai ponas Čianas e, buvo ambasadoje, Amerikos ambasadoje ir jis ketino pradžioje pasilikti Kinijoje. Jis džiaugiasi, kad e, buvo patikinta, kad bus, pas, bus užtikrintos jam visos teisės, tačiau vėliau jis pasiprašė išvykti iš Kinijos kartu su ponia Clinton tuo pačiu lėktuvu. Uh, Jis iš JAV ir Kinijos pusių gavo atitinkamų signalų, kad jam bus leista išvykti iš Kinijos studento statusu. Žodžiu, jisai ketina studijuoti JAV. Kinijos valdžios institucijos nurodė, kad tai tokios bus sąlygos, norint gauti kelionės dokumentus. Ir būtent mokslai, studijos būtų pagrindas išduoti kelionės dokumentus. Per tos dramatiškus įvykius ponas Čen netgi skambino į kongresą, kuomet vyko svarstymai šio klausimu. Taigi dabar kyla štai koks klausimas. Vyriausioji galiotinė Lady Ashton ir Europos parlamentas, kaip mums, pas, kaip jiems pasielgti, atsižvelgiant į tuos įvykius, kurie klos, susiklostė šio konkretaus Kinijos disidento atveju. Ar neatsitiks taip, kad vėl pasipils sankcijos? E, Kinijos pabėgėlių atveju. Dabar ponas Čen e, yra Pekine, ligoninėje ir laukia žinių apie savo likimą, dėja. Uh, jo artimieji ir draugai, dalis jo artimųjų ir draugų e, per tuos įvykius e, pradingo ir jiems kila grėsmė. Mes matome, kad pono Čenguang e, laisvė turi būti užtikrinta ir turi būti gerbiamos jo teisės, atsižvelgiant į tai, kad jis buvo ilgai kalintas ir buvo neteisėtai jam uždėtas namų areštas. ponas, kad ponas Guančian ir jo šeima, jo artimieji galėtų būti jiems užtikrintos jų pagrindinės teisės. Taip pat Huja, kuris Čenguančiang yra artimas draugas, jis irgi buvo apklaustas. Jis 2008 metais irgi gavo Sakarovo premiją. Taigi tiek pirmininko pranešimų. Na, o dabar siūlyčiau pereiti prie kito darbo tvarkės punkto, trečiasis darbo tvarkės punktas, tai yra keitimasis nuomonė su jungtinių tautų specialiuoju įgaliotiniu žmogaus teis, migrantų žmogaus teisų klausimu, taip pat su Frontexo direktoriaus pavaduotoju apie ES migracijos politiką su kaimininėmis šalimis ir migracijos rautų valdymų ES išorės sienos pasienyje. Kalbėdami apie e, migrantus, turime nepamiršti, kad tai yra labai jautrus klausimas, ypatingai atsižvelgiant į ES kaiminystės politiką, taip pat atsižvelgiant ir į migrantų srautų valdymą palei ES išorės sienas. ir arabų pavasario įvykių akivaizdoje, taip pat atsižvelgiant į krizės situaciją Vidužėmio jūros regione, mes nuolatos esame informuojami apie tuos įvykius, taip pat ir apie įvykius palį Turkijos ir Graikijos sieną. Praeitais metais buvo parengta studija apie migracijos politiką su kaiminėmis šalimis ir 2011 m. birželio mėnesį mūsų posėdėje buvo pristatyta ta studija. Po jos įvyko tikrai labai svarbios diskusijos. Pagal studiją, studiją, studijoje teigiama, kad yra tam tikrų abejonių, kaip ES tvarkosi su migracijos politika. ES įsitraukimas ir veiksmai, aišku, turėjo didelės įtakos, kalbant apie nacionalinės migracijos srautų valdymo politikas, tačiau poveikiai nebuvo labai pozityvus, kalbant apie migrantų teisų apsaugą. Na ir nors visos Europos kaiminystės politikos šalis ir taip pat šalis kandidatės pasiekė pažangos migracijos, migracijos srautų valdymo politikoje, kalbant apie teisėtus, teisėtą ir neteisėtą imigraciją. Tačiau migrantai ir pabėgėliai vis dar yra laikomi viena pažeidžiamiausių grupių, kadangi pažeidinėjimos jų teisės nuolatos. Taigi, migrantai neturi galime, galimybės gauti teisinės apsaugos. Iš įvairių šaltinių esame gavę informacijos apie tai, kaip yra pažeidinėjamos migrantų teisės ir per, per televiziją dažnai, faktiškai kasdien matome tokius pranešimus. Na ir dokumentuose rasite studijos um, apžvalgą ir pateikti yra taip pat uh, dokumentai apie um, finansinį bendradarbiavimą, praktinius tokio bendradarbiavimo aspektus. Uh, nuseklumas tarp išorės ir vidaus politikos migracijos srityje kelia tam tikrų klausimų ir abejonių. Reikia pa paminėti, kad prieš vienerius metus mes pateikėme nuomonę AFET komitetui. AFET komitete nuomonė buvo skirta Libe komitetui, kur buvo kalbama apie naująją Frontexo mandatą. Ir toje nuomonėje ir buvo aptariami tie klausimai, būtent išorės ir vidaus politikos darna e, migracijos politikos rytyje. Šioje nuomonėje išplėstas Frontexo, išplėsti Frontexo įgaliojimai kelia tam tikrų e, problemų žmogaus teisų kontekste. Ir šioje nuomonėje yra kreipiamas Europos parlamentas su prašymu prižiūrėti, kokie darbiniai susitarimai yra pasirašomi tarp Frontexo ir trečiųjų šalių. Na ir šiandien esame sulaukę, sulauksime garbių svečių. Norėčiau jiems padėkoti, norėčiau padėkoti ponui François Krepo, kuris yra jungtinių tautų specialusis įgaliotinis žmogaus migrantų žmogaus teisų klausimų. Ačiū, e, ponė, kad priemėte mūsų kvietimą. Na ir mūsų svečiai palies ir Viduržėmio jūros regiono aspektus. Junktinių tautų specialusis įgaliotinis taip pat bandys atsakyti į klausimus susijusius su migrantų srautų valdymu palie ES išorės sieną. Na ir galiausiai jis pristatys savo ataskaitą žmogaus teisų, e, Junktinių tautų žmogaus teisų tarybai birželio, 2, 20, birželio mėnesį 13 metų ir tikiuosi, kad jūs papasakote ap, ap, papasakotėste apie savo e, darbus, apie iššūkius, su kuriais susiduria ES migracijos politikos srityje, ypatingai akcentuojant viduržėmio jūros regioną. Tai labai e, didžiuliai iššūkiai, ypatingai atsižvelgiant į arabų pavasario įvykius. Taip, po, taip pat norėčiau padėkoti Gil Ares Fernandes. Jis yra Frontexo direktorius pavaduotojas. Dėkoju jam, kad atvyko. E, Ponas Arijas e, papasakos, e, kas vyksta Frontex agentūroje. Papasakos apie įgaliojimus ir taip pat apie migrantų žmogaus teisų apsaugą. Diskusijose suteiksime žodį ir išorės veiksmų tarnybai, Europos komisijos atstovams. Mane informuoja, informavo, kad ponas Danį Dataninen iš vidaus reikalų generalinio direktorato yra atvykęs pas mus. Taigi panašu, kad gausite galybę klausimų ir žodis jums bus suteiktas vėliau į juos atsakyti. Turėsite galimybę. Taigi iškart dabar norėčiau žodį suteikti ponui Krepo, kuris yra Junktinių tautų specialusis įgaliotinis migrantų žmogaus teisų klausimų. Taigi, ponia Suteiksiu Jums žodį. Ir dabar dar norėčiau visus informuoti, kad e, laiko turime nedaug, taigi Jums skiriamos aštuonios minutės. Prašau, ponė. Thank you very much, Mr. Chair. Dėkuoju pirmininkė, labas rytas visiems. Norėčiau pristatyti pirmiausia savo įgaliojimus ir pristatyti misiją, taip pat pabrėžti iššūkius, kuriuos jau dabar matau šios misijos pradžioje. Specialus pranšiai yra nepriklausomi ekspertai, juos skiria e, Junktinių tautų taryba triems metams, mano yra plataus pobūdžio galiojimai, aš turiu ištirti žm migrantų žmogaus teisės visoje planetoje. Turiu pateikti teminė, dvi teminės ataskaitas per metus ir turėčiau per, met, turėčiau per metus įgyveninti dviejas misijas dviejose šalise. Tokie mano pagrindiniai įgaliojimai. Taip pat aš daugybę kitų dalykų darau, atsakau komunikatus, rašau ataskaitas valstybėms, kalbant apie atskirus atvejus, yra įvairūs užklausimai apie uh, įstatymus ir taip toliau. Man padeda aukščiausiasis įgaliotinis žmogaus teisėms. Ir misija yra susijusi su žmogaus teisėmis tarp migrantų prie ES sienų. Misija Albanijoje praėjusį gruodį vyko, galėjau aiškiai matyti ES bendradarbiavimo su šia šalimi poveikį patirtis buvo labai įdomi. Šiais metais, remiantis tą patirtimį ir taip pat ankstesniais tyrimais, kuriuos aš atlikau, aš nusprendžiau atlikti tyrimą apie ES sienų padėtį, nes ES yra pasaulinio lygio, lygio dalyvis ir siekia žmogaus teisų, demokratijos ir įstatymų viršinybės tikslų. Uh, Norėčiau sustiprinti politinį e, dėmesį šiam klausimui. Ir taip pat reikės ir daugiau ataskaitų tikti apie žmogaus teisų, dėja žmogaus teisų pažeidimus e, prie ES sienų. Prieš dvi savaitės buvau vienoje. Mes paprašėme e, leidimą ir gavome leidimą vykti į Tunisą birželio mėnesį. Laukiame atsakymų iš Turkijos taip pat birželio mėnesį. Taip pat ketiname rudenį vykti į Italiją ir taip pat laukiame atsakymų iš Graikijos rudeniui. Graikijos ir Turkijos siena mums rūpi taip pat Italijos ir Tuniso mm, siena. Tokie du, du pavyzdžiai pasienio situacijų. Žmogaus teisų tarybos ataskaita birželio mėnesį 2003 metais bus pateikta ir taip pat e, ta, ta pati ataskaita bus pateikta ES institucijoms. Mes reguliariai gauname ataskaitas apie žmogaus teisų pažeidimus tarp migrantų, kurie prieartėja prie ES sienų, kerta tas sienas arba jau kirto ES sienas. Kai kurie ekstremalūs atvejai susiję su mirtimis migrantų viduržėmio jūroje arba kertant sieną. Taip pat mes nerimaujame dėl piknaudžiavimo žmogus teisės srityje, pavyzdžiui, kaip fiziškai susidarojama mm, pasienio, pasienio apsaugo fiziškai susidaroja su migrantais. Taip pat įkalinimas, e, nehumaniškos įkalinimo e, sąlygos ir neužtikrinama prieiga prie įteisingumą. Europos Sąjungoje e, gana lengva vykdyti priežiūrą, gauti ataskaitas, egzistuoja visi mechanizmai reikalingi, kurie leistų atsakingus žmonės stoti prieš teisingumą. Tačiau už ES ribų pasienyje situacija yra kitokia. Ir kasgi atsitinka su migrantais, kai jie stengiasi pasiekti Europos Sąjungą. Ir mes būtent tai nagrinėsime Turkijoje ir Tunise. Abi šalis Labai daug ne jų šalių piliečių kirto jų teritoriją, stengdamėsi patekti ES. Turkija tai daugiausiai iš rytų, Tunisė iš e, į pietus nuo Saharos esančių šalių. Ir čia labai svarbu, kaip ES politikos kryptis e, programos finansavimas gali arba skatinti, arba užkirsti kelią žmogaus teisų pažeidimams e, tarp migrantų, kurie kerta ES sienas. Tai gali vykti įvairiais būdais, mm, turint galvo ES indėlį šioje srityje. Vystimosi pagalba, pasienio kontrolės priemonės. Šiuose priemonėse žmogaus teisės nėra iškeliamos į pirmą vietą ir valstybės narės ne vis, pasienio kaiminės valstybės narės ne visada atlieka žmogaus teisų priežiūrą. Migrantų migrantų teisės yra pažeidžiamos, yra netinkamos jų sulaikymo sąlygos, tačiau mes turime ir pozityvų poveikį ES priemonių, jos remia neprasneftar organizacijos žmogaus teisų institucijas. Ir kyla klausimas, ar tai yra prioritetas, kai mes e, sprendžiame migrantų klausimus ir e, siekime kontroliuoti migracijos rautus. Klausimas yra toks, kaipgi, kokį priimti sienų valdymo modelį, kuris atitiktų žmogaus teisų požiūrį. Yra daug kalbama apie tai ES dokumentuose, kalbant apie prieglopščio sistemą ir siekiant stiprinti prieglopščių sistemas kaiminėse šalise. Labai svarbu, kad tai būtų įgyvendinta ir ES deda visas pastangas. Tačiau prieglopščių klausimai liečia tik tai labai nedidelę dalį migrantų, kurie kerta ES sienas ir nepakankamai skiriama tam dėmesio. Daugum, dauguma migrantų, jiems, jiems nereikia tokio pobūdžio apsaugos kaip pabėgėlio uh, ar prieglopščio apsaugos, jiems reikia kitokio pabudžio apsaugos. Žmogaus e, migrantai turi tokias pačias teisės dėl žmogaus teisų, kaip kiekvienas iš mūsų šiame, šio, šioje patalpoje išskyrus balsuoti ir būti išrinktams. Visas kitas teisės, įskaitant teisę į lygybę ir nediskriminavimą. Šios teisės vienodai turi būti taikomos tiek migrantams, tiek ES piliečiams. Ir Tai reikia visuomet turėti galvoje, tai yra pats svarbiausias elementas. Žmogaus teisės taikomos lygiai taip pat ir migrantams, nes mes visi esame žmonės, turi būti e, bendras žmogiškumo aspektas. Būtina vykdyti reformas ir aiškiai nustatyti priežastis, kada galima sulaikyti migrantus. Priežastis nėra visiškai aiškios Ir čia reikėtų aiškiai nustatyti, kad sulaikimas turėtų būti paskutinė priemonė, griežčiausia priemonė. O dažnai, kai yra sulaikomi migrantai, jie yra sulaikomi e, ilgam laikui, mėnesiams, sąlygos e, kalinimo yra labai baisios, nehumaniškos, labai dažnai vaikai taip pat yra sulaikomi tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Iš tiesos šeimos yra sulaikomos. Čia būtina užtikrinti tinkamą teisę, teisingumą teisę, gauti, gauti uh, advokato pagalbą ir taip toliau. Taip pat socialinės ir ekonominės teisės, neteisėtiems migrantams, prieiga uh, mokykloms vaikams, galimybė uh, gauti išsilavinimą, maistą, būstą, galimybė gauti darbą kaip darbo apsaugos įstatymai yra taikomi migrantams, kurie jau dirba. Daug yra iššūkių ES iškilus armiausiai ateityje. ES turi priimti orientuotą į žmogaus teisės um, požiūrį politikos sritise, kurios yra skirtos e, migrantų klausimų svartymų visose lygmenyse ES politikoje, tiek ES teritorijoje, taip pat ir santykiuose su kaiminėse šalise, e, e, kaimi, kaiminystės politikos skriptise. Ir būtina užtikrinti, kad būtų gerbiamo žmogaus teisės, kad tai būtų viena iš pagrindinių sričių gyventinant įvairias politikos skriptis. Būtina užtikrinti, kad ši problema nebūtų tik tai traktuojama kaip išorės problema, kad žmogaus teisų klausimai būtų tarsi nustumiami už ES sienų ribų, sakant, kad tai ne ES problema. Būtina užtikrinti, kad ES politika su kaiminimis šalimis, kad juose būtų skiriamas prioritetas žmogaus teisų klausimams. Dėkuoju. Dėkuoju bardzo za. E, Labai jums ačiū. Dėkoju už jūsų pristatymą. Dabar aštuonias minutės suteiksime ponui Gil Arijas Fernandės. Norėčiau, ponė, jums suteikti žodį. Ačiū, kad pakvietėte Frontexo atstovus dalyvauti šiame posėdėje. Labas rytas visiems. Gavus kvietimą, aš parengiau savo pristatymą, kuris daro keturios dalys. Žinoma, esminės punktas yra žmogaus teisės. Pirmiausia, kalbėsiu apie įvykius e, prieš įsigaliojant naujiems Frontexo įgaliojimams 2011 m. pabaigoje. Antras dalykas yra mūsų veiksmai numatyti 2012 metams. Trečias klausimas - dvišalis bendradarbiavimas su agentūromis, dirbančiomis žmogaus teisų sferoje ir galiausiai bendradarbiavimą su trečiosiamis šalimis. Taigi pradėsiu nuo pradžių. Žmogaus teisės yra ES viena vertybių. Frontexas, žinoma, nuo savo pradžios skiria didžiulį dėmesį šiam klausimui nuo savo veiklos pradžios 2005 metais. Tačiau svarbiausia įvykiai įvyko 2011 metais prieš patvirtinant naująjį Frontexo mandatą. Pradėsiu nuo pagrindinių žmogaus teisų ir veiksmų plano 2011 metais. Mes patvirtinome žmogaus teisų strategiją, ją parengė komitetas kartu su partneriais dirbančiais žmogaus teisų srityje, tai yra pagrindinių teisų agentūra, UNHCR, Europos komisija ir kartu su valstybių narių atstovais. Frontexas mano, kad pagrindinių teisų apsauga ir pagarba joms yra labai svarbus aspektas, kalbant apie integruotą sienų valdymo politiką. Veiksmų planas buvo patvirtintas Frontexo valdomosios tarybos 2011 m. rugsėjo mėnesį. Šis veiksmų planas numato 20 veiksmų, vykdant ir gyvendinant šią strategiją draugė su išorės partneriais. Veiksmai yra numatyti pagrindinėse Frontexo veiklos srityse. Tai yra bendradarbiavimo veikloje, tai įtraukia rizikos analizę, gebėjimų stiprinimą ir horizontaliuosius veiksmus bei žinoma komunikaciją ir informacijos pla, platinimą. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra e, Frontexo Elksenos kodeksas. Jis yra taikomas ir yra taikytinas visiems asmenims, kurie vykdo Frontexo veiklą. Čia kalba eina apie mokymus ir kitus dalykus. Kodeksai yra numatytos sankcijos pažeidžiant Elksenos kodekso taisyklės, e, asmenys gali būti šalinami iš organizacijos pažeidę Elksenos kodeksą. Šiuo metu Frontexas peržiūri savo kodeksą atsižvelgdamas į naują reglamentą. Viename straipsnių yra kaip tik ir kalbama apie Elksenos kodeksą. Europos pasienio grupių veikla ir greitojo reagavimo pasienio grupės. Jos vykdo veiklą nuo naujo reglamento patvirtinimo. Taigi tokios grupės bus sudarytos iš ES valstybių narių pasienio apsaugos tarnybų. Valstybės narės prisidės prie šių komandų, atsižvelgdamos į Frontexo numatytas taisyklės. Frontexas skirs savo nariams apmokymus, ypač ES ir tarptautinių teisių, teis, tarptautinės teisės klausimais, migrantų klausimais ir apsaugos klausimais. Dabar pereisiu prie antros savo pristatymo dalies, tai yra naujo Frontexo reglamento taikymo nuo 2012 metų. Aš pradėsiu nuo pagrindinių teisų pareigūno. 26a straipsnis e, suteikia galimybę Frontexui numatyti konsultacinį forumą ir paskirti pagrindinių teisų pareigūną. Vasario mėnesį buvo sudarytas patariamasis komitetas, kurį sudaro e, valdybos tarybos nariai, Europos komisijo bei partnerių organizacijų atstovai, įskaitant pagrindinių teisių agentūros atstovus ir UNHCR atstovus. Šis patariamasis komitetas duoda ir nurodo gairias atitinkamam Frontexo biurui, vykdant mano paminėtą straipsnį. Kalbant apie konsultacinio forumo steigimą, tai reikia pasakyti, kad šio forumo misija bus teikti paramą pagrindinių žmogaus teisų klausimais. Ir taip pat su šiuo forumu bus konsultuojamasi dėl um, Elksenos kodekso ir kitų svarbių klausimų. Tikimasi, kad konsultacinėme forume dalyvaus trijų skirtingų rūšių atstovai, tai yra pilietinių organizacijų atstovai, kurie sudarys daugumą. Iš 15 narių 9 atstovaus pilietinės visuomenės klausimams. Antroji grupė yra tarptautinės organizacijos ir jungtinių tautų e, specializuotos agentūros Čia turėčiau paminėti tris e, svarbias ir privalomas agentūras, kurios yra paminėtos ir pačiame reglamente e - EASO, pagrindinių teisų agentūra ir UNHCR bei IOM, taip pat Demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuras bei Europos taryba. Valdybos tarybos sprendimas dėl konsultacinio forumo sudėties bus priimtas šių, šio mėnesio 23 dieną. Toks yra planas. Pagrindinių teisų pagent pareigūnas bus atskaitingas Frontexo valdybai. Jis turės taip pat atsiskaityti ir konsultaciniam forumui, tą turės daryti nuolat. Šis pareigūnas bus paskirtas Frontexo valdybos tarybos ir Planuojama, kad e, tarybos posėdis vyks e, rugsėjo mėnesį. Jau yra paskeltas e, skelbimas teikti paraiškas šiai pareigybei. Ir tikimasi, kad pareigūnas bus paskirtas iki 2012 metų pabaigos. Konsultacinis forumas teiks strateginio pobūdžio rekomendacijas. Galiausiai norėčiau paminėti pasiūlymą susijusi su e, procedūrų sustabdymu pastebėjus žmogaus teisų pažeidimus. Reglamente yra kalbama apie operacijų ir veiklos priežiūrą. Ir trečiajame straipsnėje yra sakoma, kad agentūros generalinis sekretorius suspenduos arba nutrauks bendras operacijas, nustačius rimtus pagrindinių teisų pažeidimus. Siekiant e, laikytis šios straipsnio nuostatų, Frontexas šiuo metu rengia vidinį mechanizmą, kuris numatys, kad būtų nepažeidžiama pagrindinės teisės operacijos planavimo iki pat operacijos baigimo etapo. Kalbant apie dvišalius bendradarbiavimo santykius su partnerių organizacijomis. Bendradarbiavimas su UNHCR yra puikus, ypač kalbant apie mokymus. Ši jungtinių tautų agentūra buvo mūsų partnerė rengiant mokymo koncepciją dėl mokymo ir dėl Frontexo pareigūnų gebėjimų stiprinimo. Taigi bendradarbiavimas e, tarp Frontexo ir pagrindteisio agentūros atneša naudos abiems institucijoms. Mes keičiamės turimą patirtimi, o Frontexas teikia logistinę ir techninę paramą pagrindinių teisių agentūrai. Be bendradarbiavimo mes taip pat skiriame dėmesį mokymo tobulinimui ir Elksenos kodekso atnaujinimui. Pagrindinių teisų agentūra yra mūsų partnerė rengiant mokymo koncepciją dėl Frontexo pareigūnų mokymo. Dėl ESO bendradarbiavimas buvo pradėtas 2011 metais. Frontexas prisideda prie valdybos tarybos posėdžio. Susitikimai tarp Frontexo padalinių ir ESO vyko nekarta, siekiant nustatyti tolesnio bendradarbiavimo galimybės. Ir galiausiai dėl bendradarbiavimo su trečiomis šalimis. Frontexo tikslas yra aktyvinti dvišalį bendradarbiavimą su kaiminėmis šalimis, taip pat ir su tranzito bei kilmės šalimis. Žinoma, mes e, vykdydami tokį bendradarbiavimą turime atsižvelgti ES teisyną ir pagrindinių teisų hartiją. Potencialios ES šalis yra vertos ypatingo dėmesio. Jos turi suvienodinti savo sienų valdymo politiką su ES standartais. Viduržėmio jūros regionas išlieka prioritetiniu regionu, ypač kalbant apie nelegalios migracijos klausimus. Mes bandome užmėgsti ryšių su 16 valstybių, taip pat derimės su kitomis devyniomis šalimis dėl bendradarbiavimo ir tuo ir baigsiu savo pristatymą, ponė pirmininkė. Lauksiu jūsų klausimą. Ačiū. E, panu direktorovi. Ačiū. Dėkoju ponui Arijas Fernandės. Na, dabar e, pradėsime diskusijas. Pane Lochbiller, mūsų pakomitečio pirmininkė, norėtų pasisakyti. Atsiprašau, kad pavėlavau. E, naktį važiavau traukiniu, tai išklausiau jūsų pristatymų ir dėkoju už tai. Turiu keletą klausimų ponui Krepo ir keletą ponui Arijas Fernandės. Kartais mano šalyje, taip pat kitose šalyse bandoma politinių lygmenių padėti migrantams apsaugoti juos nuo pavojų, kertant viduržėmio jūrą, e, įsteigiant tokius prieimimo centrus. Ir palei Magrebo šalių sieną yra kuriami tokie centrai. Tai ar tas darbas vis dar vyksta ir ar jūs pritartumėte tokiai minčiai, nes e, yra abejojančių, ar tikrai tai išspręs žmogaus teisų problemas, ypatingai turint omenyje, kad susidurėma yra su nusikaltelių organizacijomis. Na ir kitas klausimas, jūs lankėtės įvairiose šalyse ir matėte tikrai nekokių situacijų, tačiau ar sakėte, kokia yra situacija palie ES išorės sieną, pavyzdžiui, su Ukraina. Nei viena ES valstybių narių nėra ratifikavusi Junktinių tautų konvencijos dėl migrantų ir jų šeimos narių teisų apsaugos. Ar ta konvencija jums yra aktuali, ar tiesiog, na, tai yra dokumentas, į kurį niekas nekreipia dėmesio. Ir turiu klausimą abiems prelegentams. Jūs tikriausiai girdėjote žmogaus teisų teismo sprendimą Hrisi prieš Italiją bylos atveju. Po to sekė ilgi paaiškinimai, kad nėra zonos pasaulyje, taip pat ir viduržėmio jūroje nėra tokios teritorijos, tarptautinių vandenų zonos, kur negaliotų tarptautinė žmogaus teisė, žmogaus e, apsaugos teisė. Ir Kai mes e, Frontexo įgaliojimus tvirtinome, kilo e, klausimas, e, kurią teisę reiktų čia pritaikyti ir buvo į Libę komitetą kreiptasi su prašymus rasti atsakymą ir dabar pagaliau jau paaiškėjo, kokia yra situacija, tai kokį poveikį tai daro jūsų darbui. Ir ponas Arijas minėjo, kad kai Frontexas 2005 metais pradėjo savo darbą, žmogaus teisės tapo aktualia jūsų darbo sritimi. Ir puiku, nes Frontexo direktorius per ankstesnę parlamento kadenciją atsakė, kad negaliu atsakinėti į klausimus susijusius su žmogaus teisėmis, kadangi Frontexas nėra įgaliotas apsaugoti e, žmogaus teisių. Na, o dabar jau yra patvirtinti naujieji įgaliojimai. Ir jeigu atsiranda tokių pažeidimo atvejų, jeigu Frontexo darbuotojai jis yra įsitraukę į tokius atvejus, kaip jūs su jais elgiam, elgėtės, jūs minėjote Elksenos kodeksą, tačiau tokiu atveju pasitaikė ir dar prieš 11 metus. Na ir dar viena pastaba. Tikrai manęs netenkina jūsų pasakymas, kad jeigu viskas pavyks, pagrindinių teisų pareigūnas iki 12 metų pabaigos bus paskirtas. Mano manimu, tiesiog yra tokiu būdu ignoruojamas parlamento sprendimas, kur buvo prašoma įsteigti tokią pareigybę kuo galima greičiau. Nes mes norime nepriklausomo žmogaus teisų apsaugos pareigūno, o jeigu tą pareigūną paskirs valdyba ir jis turės ją atsisakyti, tai nebus nepriklausoma pareigybė. Ir norėčiau dar paklausti, kodėl tai trunka taip ilgai. Ačiū. Dziękuję bardzo, pani przewodniczącej. Dėkoju. Poniai pirmininkiai, ponia Keller paprašė žodžio. Ačiū. Turiu klausimų abiems kalbėtojams. Pone Krepo, nežinau, ar esate girdėjęs apie Europos komisijos planus įsteigti Europos priežiūros sistema, kurią sudarytų keli komponentai - koordinavimas valstybėse narėse, koordinavimas ES lygmenių, tada dvišaliai susitarimai su trečiosiomis šalimis, ypatingai su, su Tunisu, Libija ir kitomis to regiono šalimis palei e, pietinę viduržėmio jūros regiono, e, viduržėmio jūros pakrantę. Ir taip pat dar vienas komponentas, e, kur būtų prižiūrimos pasienio teritorijos, ypatingai viduržėmio jūros regione, pasitelkiant įvairią techniką. Na ir Frontexas, valstybės narės, jeigu išvelgtų, pamatytų, kad iš Tuniso išplaukia kažkoks tai įtartinas laivas, tada paprašytų, kad Tuniso pasienio pareigūnai stabdytų tą laivą. Taigi tokiu būdu yra pažeidinėjamos teisės ir taip pat nesilaikoma negražinimo direktyvos. Taigi kaip Jūs vertinate tokius galimus dvišalius susitarimus Italija, Libija? Kaip žinome, tikrai tuose susitarimuose nebuvo smarkiai paisoma žmogaus teisų. Ir ponui Arijas Fernandės norėčiau pasakyti, norėčiau tikrai pakartoti tuos klausimus, kuriuos e, uždavė ponia Lochbilė, ir kodėl tiek laiko trunka paprast, padaryti tokį paprastą dalyką, įsteigti vieną pareigybę. Netgi jūsų originogramoje buvo numatyta tokia pareigybė, o dabar jau praėjo beveik metai ir kol kas procedūra nėra užbaigta ir norėčiau sužinoti, kodėl tam reikia tiek laiko. Tas pats pasakytina apie patarėjų valdybą, juk nereikia tiek daug laiko E, sukurti struktūrai, kuri jums teiktų patarimus. Taip pat jūs teigiate, kad ketinate numatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų suspenduojama, nutraukiama veikla, jeigu būtų patenkinami, vieni, vienas, patenkinami atitinkami kriterijai. Ir prieš keletą mėnesių Libe komitete mes apie tai girdėjome, bet panašu, kad praėjo pusmetis ir kriterijai dar nėra parengti. Na, kaip yra su žmogaus teisų pažeidinėjimais palei Graikijos ir Turkijos sieną buvo aiškių pažeidinėjimų ir jūs nestabdėte Frontexo veiklos, tiesiog bandėte pagal atitinkamus kriterijus įvertinti, ar to žmogaus teisų, tie žmogaus teisų pažeidinėjimai yra rimti. Taigi, kodėl tai trunka taip ilgai ir ką darote dabar su visais tais atvejais, kai yra pažeidinėjimo žmogaus teisės, o jūs dar tų kriterijų dar neturite. Tai viskas, vis, viskas vyksta teorinėje plotmėje, jūs dar negalite tų kriterijų pritaikyti, nes jų, jų nėra. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Ačiū. Ar būtų dar norinčių pasisakyti, ar dar būtų klausimų? Aš pats irgi turiu klausimą. Be, gal nelabai aktuolus klausimas, tačiau išklausęs abiejų kalbėtojų susimašiau, ar jūs atstovaujate dviems šalims, kurios jau pagal pobūdį viena kitai prieštarauja. Visuomet, kai išgirstu, kad Frontexas veikia aktyviai, tai pagalvoju, kad tai yra tokia prevencinė, represinė organizacija, kuri bando apsaugoti Europos tvirtovę nuo tų žmonių, kurie bando čia patekti ir kurių niekaip neįmanoma sustabdyti ir tada reikia pasitelkti policijos ar kitas represinės priemonės. O klausydamasis jūsų, ponė Krepo, pasidžiaugiau, nes jūs teigiate, kad migrantai turi tokias pačias žmogaus teisės kaip visi kiti žmonės. Tačiau matome tas stovyklas ir atitinkamą praktiką. Uh, Ir tikrai akivaizdu, kad tai, kaip elgiamės su migrantais, tai tikrai nėra žmogiška ir jų situacija yra beviltiška ir ji tik prastėja. Na ir man tiesiog įdomu, kaip jūs vertinate tas dvi funkcijas ir tas, tuos du požiūrius, kaip jie tarpusavyje dera? Buvo labai įdomu jūsų abiejų išklausyti šiame komitete. Bet ar jūs kažkaip dirbate kartu ir ar bandote derinti tuos skirtingus požiūrius, e, kalbant apie migrantus ir pabėgėlius jų padėtį pasaulyje? Ačiū. Dėkoju. Ar dar būtų norinčių jų užduoti klausimą? Panašu, kad ne. Aš norėčiau pasakyti, kad irgi džiaugiuosi, kad šiame posėdyje daugiausia kalbame apie migrantų žmogaus teisės. Na ir šiame posėdyje išklausėme organizacijų, kurios e, atsakingos už migrantų žmogaus e, teisės nuomonės. Ir kita vertus, išklausėme e, ir Europinės agentūros nuomonės, agentūros, kuri yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi teisių ir įgaliojimų skirtų išorės sienai, sienoms apsaugoti. Ši situacija ypatingai už, tapo aktuali po arabų pavasario, arabų pavasario metu, kuomet vyko arabų pavasario įvykiai Afrikos šiaurėje, taip pat ir iš kitų šalių migrantai pasinaudojo galimybę, pasinaudojo arabų pavasario įvykiais ir bandė patekti į Europą tai yra žmonės iš tų šalių, kur vidaus situacija yra chaotiška ir sudėtinga. Žmonės, kurie iš Libijos bandė patekti į Europą, jų situacija buvo ypatingai dramatiška. Dėl to panašu, kad mes dabar bandome tame kontekste ir įvertinti situaciją ir iš žiniasklaidos gavome įvairios informacijos, buvo rodomos laidos, programos, nelabai populiarios, dažniausiai anksti ryte arba vėlai naktį, nes jos nėra populiarios tarp žiūrovų, tačiau ten buvo bandoma nušviesti apie migrantų padėtį tokiuose šalyse kaip, pavyzdžiui, Graikija. Na ir, aišku, turime nepamiršti ir sudėtingos finansinės situacijos kuri irgi neigiamai veikia padėtį ir tikrai apriboja tų pasienio šalių galimybės pasirūpinti migrantais. Tai aišku susiję ir su centrų finansavimo problemomis. Panašu, kad pagarba žmogaus teisėms, kalbant apie kaimininius santykius su kaimininėmis šalimis, viduržėmė jūros regiono valstybėmis. E, tai yra ypatingai svarbu, ypatingai prieimus Lisabonos sutartį. Na ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad pagal Stokholmo programą Europos taryba kreipiasi į institucijas, kad būtų parengta žmogaus teisų, žmogus teisų veiksmai išorės politikoje. Ir aš norėčiau e, paprašyti, paklausti komis, Europos komisijos apie tai, kas, yra, kas vyksta su žmogaus teisų veiksmų e, planu išorės veiksmų politikoje. Aišku, tai nėra vaistas nuo visų lygų. Mums reikalingos veiksmingos priemonės, kurios, kurios leistų tinkamai gyvendinti tas programas. Na ir aš norėčiau paklausti pono Arijas Fernandės štaiko. Mano patirtis, mano kaip užsienio reikalų komiteto Lenkijoje pirmininko patirtis rodo, kad Frontexas nelabai noriai bendradarbiauja su nacionaliniais parlamentais. Gal tris kartus kvietėme Frontexo direktorių atvykti į Lenkijos parlamentą. Ir tuos visus tris kartus e, mums nepavyko jūsų prisišaukti. Taigi aš manau, kad partnerystė tarp Frontex agentūros ir valstybių narių, ypatingai nacionalinių parlamentų, užsienio reikalų komitetų, vidaus reikalų komitetų bendradarbiavimas yra būtinas, be jo nebus įmanoma užmėgsti dialogo. Ir iš to, ką sakė ponas Arijas Fernandės, panašu, kad jūs esate prisėmę nemažai įsipareigojimų susijusių su migrantų žmogaus teisų puoselėjimu ir stiprinimu. Ypatingai atsižvelgiant į tai, kad migraciniai srautai didėja ir problemų tikrai bus vis daugiau, taigi artimesnis bendradarbiavimas tarp agentūrų, tarp parlamento ir komisijos ir taip pat įtraukiant ir nacionalinius parlamentus, valstybės narės, toks e, bendradarbiavimas ir galėtų sukurti tą reikiamą pridėtinę vertę. Na ir aš norėčiau pabrėžti tokio bendradarbiavimo svarbą. Na ir tos idėjos, e, tos koncepcijos, kurias čia išdėstėte, yra tikrai įdomios. Uh, ir gali prisidėti siekiant e, sustiprinti žmogaus teisų padėtį tarp migrantų. Nors žinau, kad čia yra ir nemažai objektyvių veiksnių. Rinkimai, rinkimų rezultatai rodo, kad ES vyrauja neigiamas požiūris į migrantus. Tiesiog e, nėra, nėra tai, kad trūksta svetingumo, tiesiog yra net priešiškai nusiteikiama prieš migrantus ir su, su tais nekviestais svečiais elgiamasi kaip su atpirkimo ožiais. Ir tai ypatingai pasakytina apie migrantus iš tų šalių, kuriuose siautėja konfliktai. Aišku, Tai nelengvas uždavinys, su kuriuo reiks susitvarkyti. Ir mūsų pakomitetis yra konkrečiai už tai atsakingas. Ir kaip sakė ponia Keller, Libe komitetas irgi migracijos problematiką akcentuoja. Nes kai migrantai patenka į ES, aišku, jiems įtakos turi ir ES vidaus politika. Taigi dėkoju ir dabar žodį suteiksiu išorės veiksmų tarnybos atstovai ponui Toby King. Ir gal skirčiau jums tris minutės, jeigu, jeigu jums užtektų jų. Prašau, ponia. Thank you, uh, Mr. Chairman. I... Dėkuoju, pirmininkė. Aš šiek tiek pakalbėsiu apie tai, kaip išorės veiksmų tarnyba sprendžia šios klausimus susijusius su už ES ribų esančiomis šalimis. Ir kaip yra sprendžiamas e, klausimas susijęs su Frontex. ES pozicija yra tokia, kad e, veiksmuose su šalyse esančiuose už ES ribų, kalbant apie migraciją, apie e, Svarbiausias dėmesys skiriamas pagrindinių teisų užtikrinimui. Ir mes e, užtikriname bendradarbiavimą su tomis šalimis ir stengiamės užtikrinti žmogaus teisėms pagarbą. Ir ES ypatingai skiria didžiulį dėmesį kovai su, su nelegale migracija, ta prasme, kad tai gali turėti neigiamą ryšį žmogaus teisų klausimų. Čia reikėtų laikytis esminio paužiūrio užtikrinančio žmogaus teisų, teisų laikymasi. Noriu kreipti pakomičio dėmesį į 2011 m. lapkričio mėnesio komunikatą dėl visuotinio paužiūrio migraciją ir mobilumą, kur yra kalbama apie ES sistemą migracijos politikos rytyje. Komisija pabrėžė e, požiūrio į migrantus stiprinių remiantis to, kad būtų stiprinama analizė, kokiu veiksmu reikėtų imtis. Ir čia kalbama apie žmonės, ne apie kažkokius kitus dirbtinus dalykus. Būtina atkreipti dėmesį į žmonių lūkesčius ir poreikius. Ir migrantų žmogų, žmog, žmogaus teisės yra ypatingas klausimas šiame požiūrėje. Ir tai yra svarbu tiek kilmės šalise, tranzito, tiek paskirties šalise. Komunikate sakoma, kad dialogas ir bendravimas su partneris, partneris yra svarbus siekiant mm, užtikrinti žmogaus teisų laikymas imigracijos procese. Komunikate kreiptimas dėmesys į, du, ypating, į dvi ypatingai svarbės problemas. Pirmą kartą komunikate yra pripažįstama pilietybės nebuvimo problema ir šios problemos sprendimas komitete taip pat yra pabrėžiama, kad reikia spręsti neriboto sulaikymo arba savavališko sulaikymo problemą. Ir čia komisija dirbo kartu stengdamasi e, ieškoti būtų, kaipgi tas problemas spręsti. Bendraudami su trečiosiamis šalimis dėl migrantų klausimų sprendimo, mes sprendžiame, ieškome dialogo dviem kryptimis. Yra pakomitečiai teisingumo ir vidaus reikalų srityje, tai priklauso Europos komisijos kompetencija ir yra žmogaus teisų struktūros ir tai priklauso išorės veiksmų tarnybai. Ir, žinoma, migrantų klausimai priklauso abiems šioms kryptims. Žmogaus teisų e, dialogai, kuriuos valdo šis jungtinė taryba, Čia mes priklausome nuo tos padėties, kuri yra konkrečioje salyje. Pavyzdžiui, koks yra elgesys pasienio tarnybų, kaip vykdo savo pareigas ir funkcijas, toliau sulaikymo, migrantų sulaikymo klausimai, pagrindas sulaikymui, siekiam, stengiamasi vengti savališko sulaikymų, užtikrinti prieigą į teisingumą. Taip pat yra klausimas, kaip su dirbančiais migrantais yra elgiamasi trečiosiuose šalise, ypač statybų sekti, sektoriuje arba ap, teikiant įvairias paslaukas e, namų priežiūros rytyje. Prieglopščio klausimas taip pat yra svarbus. Ir kaip pavyzdys, pateiksiu vieną pavyzdį tų klausimų, kurie mums iškyla su trečiosiomis šalimis, noriu atkreipti jūsų dėmesį į pareiškimą 2012 kovo mėnesį patiktą, kuris yra susijęs su Libanu. Šis pareiškimas buvo pateiktas tragiškai žuvus Etijop, vienam Etijopui Libane. Ir ten buvo apgalėstaujama tai, tai dėl tos moters mirties ir buvo paraginta Libano vyriausybė ištirti visas aplinkybės, kodėlgi ši moteris mirė. Ši mirtis dar kartą pabrėžia tą, tą svarbą gerinti, skubiai gerinti apsaugos mechanizmus, užtikrinant migrantų mm, darbuotojų teisės Libane. Reikia užtikrinti tinkamą teisinę apsaugą visiems dirbatiem migrantam ir užtikrinti migrantų darbuotojų mm, teisės. Tai buvo tik tai vienas iš pavyzdžių, nesenų pavyzdžių, kurį aš pateikiu, e, kuomet ES atkreipė dėmesį į migrantų darbuotojų padėtį konkrečioje šalyje. Ačiū. Dziękuję bardzo i teraz chciałbym zaprosić do, przed, do wystąpienia przedstawiciela Komisji Europejskiej pana Danej Tenermana. Pana Tenerman iš komisijos pasisakė. Um, Germas pirmininkė, kalbėsiu trumpai. 2011 metais mes patyrėme daug pokyčių ne tik Europos komisijos politikos srityje, politikos krypčių srityje, tačiau pasikeitė ir vizija. Ir mano kolega iš išras veiksmų tarnybos jau nurodė tą visuotinį požiūrį į migraciją ir tai yra vienas svarbiausių elementų, galbant apie mūsų poziciją ateityje. Šiame požiūrėje apjungiami įvai, apjungiamos įvairios sąsojos, įvairia, įvairi patirtis, kurią turi ES tiek ES viduje, tiek ES lygmenių, bandant spręsti įvairius atvejus ir skatinti geriausios patirties modelius santykiuose su trečiosiamis šalimis. 2011 metai taip pat buvo tie metai, kai buvo patvirtintas iš dalies, patvirtintas iš dalies pakeitęs Frontex reglamentas. Komisijos požiūrį turėčiau pasakyti, kad nelabai daug buvo padaryta nuo veiklos, Frontex agentūros veiklos pradžios nuo 2005 metų. Tačiau Nemanau, kad mes galėtum tvirtinti, jog ši agentūra dirbo teisinio vakumo sąlygomis, nes tai buvo viena iš ES institucijų. Ir visuomet turėjau laikytis žmogaus pagrindinių teisų apsaugą savo veikloje. Šiame kontekste dėja turiu pasakyti, dėja visais atvejais, kai mes kalbame, turime pabrėžti, kad išorės sienų kontrolė ES priklauso nacionalinės kompetencijos sričiai. Valstybės narės yra atsakingos už tai, kad būtų nustatytas į patekimas jų teritoriją. O Frontex agentūra yra ES agentūra, kuri turėtų užtikrinti operatyvinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių prie ES išorės sienų. Tai yra gana didelis skirtumas. Įvairiuose pokalbiuose girdėjau, kad Frontex agentūra yra atsakinga už išorės e, sienų kontrolę ES. Deja, turiu pasakyti, kad net ir iš dalies pakeitus teisinę aplinką, deja, tai nėra tiesa. Ir aš noriu tai pabrėžti, kad tai tarsi tam tikras rodiklis, nors mes nemažai nuveikėme šioje srityje, dar reikia labai daug nuveikti. Dėl pagrindinių teisų apsaugos manau, kad yra visiškai aišku, jog čia reikia labai daug nuveikti pačios agentūros viduje. Ir Europos komisija gali tik pritarti prie raginimų išsakytų čia šiandien, kad šis procesas turėtų būti paspartintas kad būtų kuo greičiau įsteigta pareigybė žmogaus teisų apsaugos ir taip pat ir patariamoji valdyba sukurta. Darbas vyksta ir aš norėčiau pabrėžti ir. Kad... A legislative proposal, it is currently debated uh, in the council. Ir priežiūros uh, alijanso darba taip pat vyksta Europos uh, parlamentas dalyvaus bendros sprendimo procedūroje. Ir bus pradėta Europos išorės sienų priežiūra, papildomo priežiūra ir tai reglamentuoja dabartiniai teisės aktai. O šiandien, kogi mes siejame, tai sukurti sąsajas, kad pavyzdžiui, kai laivai yra viduržėmio jūroje, kad valstybės narės bendradarbiautų su kompetitingomis institucijomis trečios, trečiosiose šalise ir kad būtų galima padinį galimybės išgelbinti žmo, tuos žmonės, kurie yra tuose laivuose viduržėmio jūroje. Dažnai Frontexas yra kaltinamas, kad per mažai daro siekiant išgelbėti žmonės, kurie bando perplaukti viduržėmio jūrą. O tai yra gana pavojinga ir daugelis iš mūsų tai žino. Ir štai tokia, toks kontekstas, kur mes esame dabar šiuo metu. O dėl jūsų klausimo pirmininkė, kas iki šiol buvo padaryta, kalbant apie veiksmų planą. Turiu pasakyti, kad tai yra susiję su Stokholmo programa ir čia pasiekėme nemažos pažangos. Naujausia pažanga tai yra TVR e, taryba savo kelio gairėse prieš kelias savaitės migracijos sritise, srityje įvertino dabartinę padėtį e, visų veiklos sričių, kalbant apie pagrindinės teises, apie apsaugą ir yra sustiprintas dėmesys būtent šiai sričiai. Taigi taip trumpai apžvelgiau dabartinę situaciją. Dėkuoju. Dziękuję bardzo i chciałbym teraz poprosić naszych gości, aby. Ačiū. Dabar norėčiau kreiptis į mūsų svečius ir paprašyti atsakyti į užduotus klausimus bei sureaguoti į pastabas. Gal galėtumėte sureaguoti į vertinimus ir mintis. Pone Krepo, gal jūs pirmą. Much, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsakysiu klausimus atgalinę tvarką. Buvo toks klausimas, ar mes esame priešingose pusėse. Manau, kad ne. Tarptautinė teisė e, teigia, kad valstybės yra suverenios. Tai yra pagrindinis tarptautinės teisės principas. Mes pridūrėme dar vieną paradigmą - žmogaus teisų paradigmą. Taigi, turiu pasakyti, kad suverenumas ir žmogaus teisės yra tarptautinės teisės paradigmos. Ir paradigmos abu šie dalykai turi veikti iš vieno. Aš nemanau, kad mes esame priešingose pusėse. E, mūsų tikslai galbūt e, kiek skiriasi, bet mes turime bendradarbiauti. Aš manau, kad e, žmogaus teisės neapriboja netinkamai žmogaus teisų ir atvirkščiai. Iš tiesų, pusiausvyrą, tinkamą pusiausvyrą rasti sunku, bet toks turėtų būti mūsų tikslas. Dėl eurosoro. Man šiek tiek dar neaišku ši savoka. Aš įsivaizduoju, kad tai yra tik pradžia. Norėčiau gauti daugiau informacijos apie šią priemonę. Ir būtent eurosoras yra ta priemonė, apie kurią norėčiau daugiau sužinoti. Ir tikiuosi, kad e, ateityje teismai ir tribunolai e, nuspręs, ar ši priemonė yra taikoma išmintingai ar ne teisė išvykti yra pagrindinis dalykas ir tokią teisę reikia prižiūrėti. Ir manau, kad mes turėtume luktelti, pažiūrėti, kaip ši priemonė bus taikoma ir be jokios abejonės teismų pagalba būtų labai vertinga. Džiaugiuosi, kad yra daroma pažanga dėl žmogaus teisų veiksmų plano. ir džiaugiuosi, kad kažkas šioje plotmėje yra daroma. Pone Lochbiller minėjo e, sprendimą dėl žmogaus teisų taikymo atviroje jūroje ir apskritai bet kurioje teritorijoje. E, žmogaus teisės yra ten, kur yra valdžia, dėl to mes ir bendradarbiaujame kartu. E, Taigi aš sakyčiau, kad žmogaus teisės turi būti gerbiamos visų institucijų, kurios dirba šioje srityje dėl migrantų ir jų šeimos narių apsaugos. Aš tikrai apgailestauju, kad Šiaurės šalis ir ES šalis atsisakė ratifikuoti šią konvenciją. Šioje konvencijoje yra tik kartojama tai, kas jau seniai egzistuoja tarptautinėje teisėje. Ir tiesiog ši konvencija yra taikoma migrantams. Taigi tai tiesiog pakartoja tai, kas jau yra numatyta tarptautinėje teisėje. Dabar gandai dėl to, kad ES šalis, kai kurios iš jų būtų ratifikavusios konvenciją, jeigu nebūtų sulaukusios telefoninių skambučių iš kitų valstybių narių, na, nežinau, galbūt reikėtų gauti patvirtinimą iš tų šalių. Bet aš norėčiau padrasinti ir paraginti valstybės narės ratifikuoti šią konvenciją šios konvencijos ratifikavimas parodytų rimtą įsipareigojimą gerbti visų migrantų žmogaus teisės. Ir aš norėčiau pakartoti, kad visi migrantai turi tas pačias teisės, išskyrus neteisėtus, nelegalius migrantus. Galėčiau prisiminti konvencijos ketvirtąjį skyrių, kuriame kalbama apie migrantų visas teisės ir penktame straipsnėje yra kalbama apie papildomas migrantų teisės legalių migrantų teisės. Tai reiškia, kad ankstesnis straipsnis yra taikomas ir nelegaliems migrantams. Aš manau, kad mes turėtume aiškiai tą pasakyti. Net ir nelegalus migrantai turi turėti galimybę į pagrindinės teisės. E, tarptautinės darbo organizacijos konvencija dėl tinkamo darbo e, taip pat numato teisės darbuotojams, ar jie būtų legaliai ar nelegaliai šalyje. Taigi mane tai drąsina galiausiai dėl prieimimo centrų. Vėlgi tai yra dar viena priemonė, kam ji yra naudojama jeigu ji yra naudojama informacijai, švietimui, mokymui, sveikatos apsaugai, tai žinoma, ši priemonė gali atnešti naudos. Jeigu tokie centrai yra naudojami kaip sulaikymo centrai, kad vėliau asmenys būtų gražinti ten, iš kur atvyko, tai tokia priemonė atneštų žalos. Tai tiek galėčiau pasakyti apie šios prieimimo centrus. Dėl sienų, sienos su Ukraina. Aš dėja neturiu tiek daug laiko, sutelkiau visą dėmesį į Graikijos-Turkijos sieną, Italijos-Tuniso sieną. Taigi apie Ukrainą negalėčiau nieko pasakyti, bet baigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Mano darbo tikslas yra pakeisti koncepcinį pagrindą Kiekvieną dieną girdime apie migraciją ir būtina atrasti būdų, kaip labiau akcentuoti migracijos žmogaus teisų aspektą. Ir aš tikiuosi, kad galėčiau prisidėti prie tokio tikslo siekimo. Tarkime, skirtumas tarp kontrabandos ir prekybos žmonėmis. Politikai labai dažnai mm, neskiria šių dviejų dalykų. Kontrabanda yra baisus dalykas, tačiau ji išsaugo gyvybės. Daugybė žmonių pasinaudojo kontrabandininkais, kad išvyktų iš diktatūrinių režimų šalių. Ir tai vyko 20-ame amžiuje. Taigi, kai galvojame apie priekybą žmonėmis ir kontrabandą, Taip, žmonių kontrabanda, pervežimas yra blogas dalykas, tačiau priekyba žmonėmis yra apskritai žmogaus teisų pažeidimas. Bet žmonių pervežimas gali atnešti ir naudos, jis gali išsaugoti gyvybės. Ačiū. Dziękuję bardzo panu Krepo. Dėkoju ponui Krepo. Dabar suteiksiu žodį ponui Arijas Fernandus. Prašom. nuo pagrindinių teisių pareigūno pradėsiu, kuris dirbs konsultacinėme forume. Šį klausimą kėlė du pakomitečio nariai. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad pačiame reglamente yra pasakyta, kad valdybos taryba turi dalyvauti skiriant konsultacinį forumą ir skiriant pagrindinių teisų pareigūną. Žinoma, kad sprendimus priimti užtrunka laiko ir konsultacinis komitetas buvo įsteigtas tik vasario mėnesį šiais metais. Galime paimti neseną pavyzdį. Konsultacinis forumas buvo įsteigtas EASO. Tam prireikė pusantrų metų, kad konsultacinis forumas EASO būtų įsteigtas. Po penkių mėnesių, rugsėjo mėnesį mes planuojame naują susitikimą ir aš tikiuosi, kad e, čia neužtruksime. Dėl pagrindinių teisių pagint pareigūno. Turiu pasakyti, kad e, tokios pareigybės dar nėra. Kaip ir kitos ES institucijos, mes e, nesiplečiame ir Taip bus 2012 metais ir 2013 metais, todėl turime kreiptis į biudžeto instituciją, įskaitant ir Europos parlamentą, dėl lėšų, kad būtų paskirtas žmogaus teisų pareigūnas. Aš tikiuosi, kad toks sprendimas bus patvirtintas iki rugsėjo mėnesio ir galėsime patvirtinti tokią pagrindinių teisų pareigūno pareigybę. Dabar dėl pagrindinių teisų pažeidimų. Verta paminėti, kad asmenys vykdantis operacijas yra vadinamieji svečiai, taigi juos reglamentuoja nacionalinių teisės, nacionaliniai teisės aktai ir jų nuostatos. Bet gegužės 23 dieną yra numatytas šio klausimo svarstymas ir mes tikimės, kad vėliau tokios priemonės bus taikomos skaidriai Kasgi yra daroma, kai yra įtariama žmogaus teisų pažeidimas? Mes tokį pareigūną pašaliname iš operacijos ir kreipiamės į nacionalinės institucijas, reikalaudami taikyti administracinio pobūdžio arba kriminalinės sankcijas kurios yra numatytos nacionaliniuose teisės aktuose. Kalbant apie mūsų Frontex pareigūnus, esama etikos kodekso, kuriuo vadovaujamasi. Taigi, tokio atvejo kol kas nebuvo, bet jeigu jis būtų, tai būtų taikomos atitinkamos ES taisyklės. Mano viršininkas sakė, kad mes neturime įgaliojimų dėl svečių, dėl pareigūnų svečių, bet taisyklės yra taikomos mūsų personalui. Frontexo personalui. Toliau. Dėl to, kaip mus vertina visuomenė. Mes nelaikome savęs ES prižiūrėtojų. Sakoma, kad Frontexo operacijų pagalba yra atnešama geros naudos. Mes gelbėjame žmonės, kuriems kyla grėsmė, taip pat pavyzdžiui ir jūroje, dėl Frontex ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimo. Lenkijos parlamentas, kaip girdėjau, kvietė mūsų atstovus ir mes netvykome, dėja to nežinojau. Ir ponė pirmininkė, galiu pasakyti, kad mes kviečiame parlamentų atstovus ir būtume laimingi, jeigu Lenkijos parlamento atstovai apsilankytų pas mus, mes taip pat galime apsilankyti ir pačiuose parlamentuose. Perdosiu šį klausimą generaliniam direktoriui ir stengsiuosi rasti atsakymą į klausimą, kodėl mes neatsakome į jūsų kvietimą. Tikiuosi, kad atsakiau į visus man užduotus klausimus. Ačiū. Dėkoju. Jums. Na, nesijaudinkite dėl to atmesto pakvietimo, tai tiesiog jau yra istorija. Dabar norėčiau pasakyti, kad bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais turėtų prisidėti prie geresnio Frontexo kaip agentūros įvaizdžio visuomenės akise. Ir būtent dėl šios priežasties ir turėtume užtikrinti tokį bendradarbiavimą. Ponas Timerman šį klausimą taip pat paminėjo. Frontex yra valdomoji agentūra ir neturi savo intervencinių pajėgų sienams apsaugoti. Taigi, tinkamas bendradarbiavimas su parlamentais atskleistų jūsų turimus išteklius ir tikslus, ypač e, po to, kai buvo pakeistas agentūros mandatas. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės po Lisabonos sutarties. Turite pademonstruoti, kad jūsų agentūra taip pat gerbė šiuos principus. Ponas Krepo labai e, tinkamai apibendrino šios dienos e, diskusijas. Valstybių narių suverenumas ir migrantų teisės yra esminiai dalykai. Manau, kad tos teisės, skirtingos teisės yra esminės svarbos. Klausimasgi yra, kaip suderinti šias dvi pusės, kaip suderinti valstybių suverenumą ir migrantų teisės, nepamirštant apie žmogaus teisės. Tai yra svarbus klausimas, kurį mes tikrai dar nekartą svarstysime savo pakomitetyje. Norėčiau padėkoti visiems svečiams ir paprašyti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 Um, uh, Mėly kolegos, periname prie kito darbo tvarkės punkto, jau ir taip šiek tiek vėluojame. Panašu, kad ne per, nepakankamai garsiai kalbu, jūs mane užgožėte. Uh, Tie, kurie nesidomi šią temą, prašau išeiti iš salės ir elgtis tyliai. Kągi, kaip prisimenate, yra numatyta pasikeisti nuomonėmis su Lys Giljermo Perės Kazas, kuris yra Tarptautinės žmogaus teisų federacijos generalinis sekretorius apie poslinkius e, su buvusiu saugumo departamentu Kolumbijoje. Kai kurie tikriausiai prisimenate, kad e, kovo mėnesį buvo numatytas šis punktas darbo tvarkėje, bet dėl techninių problemų teko atidėti šį darbo tvarkės punktą vėlesniam posėdžiui, tai yra šiandienos posėdžiui. Na ir džiaugiamės, kad šį kartą ponas Peres kreipsis į mus ne tik telefonu, kai buvo numatyta praeitą kartą, jis yra pats atvykęs, kas yra nuostabu ir mes galėsime geriau pasikalbėti su juo. Taip pat sveikinu ir Kolumbijos ambasadorių atvykus į mūsų posėdį. Kaip žinote, žmogaus teisų pakomitetis tiksliau žvalgybos e, agentūra Kolumbijos priemė sprendimą ir įtarinėja, kad mūsų pakomitetis irgi e, turi ryšių su teroristų organizacijomis. Taigi Izabel Duran buvo paprašyta išsiaiškinti situaciją su DAS. Kadangi ponia Izabel Duran turės greitai išvykti, Aš tuomet gal ją ir suteiksiu žodį, ji papasakos, e, ką pavyko išsiaiškinti. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjo mažiau nei metai, 11 metų Liepos mėnesį Belgijoje e, svarščius DAS klausimą, aš 10 dienų lankiausi Kolumbijoje ir ten bandžiau susidaryti požiūrį, aišku, išbaigtą požiūrį, išklausius įvairių DAS aferos šalių, kaip e, išklaus, išklaus, norėjau išklausyti žmogaus teisų, aktyvistų, spaudos, politikų, vyriausybės atstovų, asociacijų atstovų nuomonės ir manau, kad e, buvo įdomu tiesiog išklausyti visų, bandant suprasti, kokia yra situacija ir kokia situacija buvo pastaruoju metu Kolumbijoje dėl DAS. Da Na ir dabar praėjo nemažai laiko, bet aš turiu nemažai klausimų vis tiek, nes šiandieną, aišku, matėme tam tikrų poslinkių e, nuosavybės atkūrimo, taip pat pasikeitė žvalgybos agentūros e, struktūra, e, DAS paskirtas naujas direktorius, ankstesnis direktorius jau jo nebėra ir dabar naujas direktorius yra atsakingas už šios institucijos reformą. Vis tiek aš turiu nemažai klausimų ir ypatingai turint omeny vieną DAS aferos aspektą, būtent e, kaip ES, ES parlamentas ir Belgija, kaip jūs tikriausiai žinote, buvo klausomasi telefonų pokalbių ir skaitoma elektroninio pašto žinučių nelegaliai e, irgi DAS aferos rėmuose. Na ir aš nelabai suprantu, kodėl šiandieną tyriamasis komitetas, tyriamoji komisija, nors Belgijos teismai reikalavo, kad jie atvyktų, vis tiek ji kol kas neišsakė savo e, požiūrio. reikia užbaigti svarstyti tą klausimą ir šiandieną panašu, kad to dar negalime padaryti. Taigi turime daryti papildomą spaudimą tam, kad tas, ta tyriamoji komisija atvyktų į tyrimus. Yra ir kitų elementų, kurie yra susijęs su ankstesniu direktoriumi, kuris yra pabėgęs į Panamą ir kitais klausimais. Būtent tam, kad restruktūrizavus šią agentūrą galiausiai uh, kažkaip ta DAS afera būtų išspręsta, nes žinome, kad einant laikui bus prarasta ir, ir parodymų, ir įrodymų, ir atitinkamų kitų elementų, taigi labai svarbu, kad būtų užbaigtas šis tyrimas ir kad būtų nusiųstas tinkamas signalas e, Kolumbijos vyriausybė ir aš nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių, Bet aš manau, kad reikalinga nusiųsti labai aišku signalą. Ir dabar atėjo laikas tą padaryti. Svarbu, kad tyriamoji komisija atvyktų į tyrimus, jos atstovai atvyktų į tyrimus. Na ir dar norėčiau pasakyti, kad Europos parlamente mes greitai aptars, aptarinėsime laisvosios priekybos sutartį su Kolumbija. Aišku, šiandien tai nėra mūsų diskusijų tema, tačiau prieš perinant prie dėrybų, prie diskusijų apie šią sutartį ir, ir balsavimo dėl šios sutarties, šiandieną būtų labai svarbu išsiaiškinti ir nusiųsti aišku signalą Kolumbijos valdžios institucijoms, e, parodant, kad taip yra deramasi dėl naujos sutarties, ją ketinama e, ratifikuoti, tačiau svarbu, kad būtų užbaigtas tyrimas dėl DAS aferos, norint išsaugoti gerus santykius e, tarp Kolumbijos ir ES ir ES parlamento. Aš manau, kad kol kas matome vis naujų tokių aferos elementų, kurie išryškėja, tai nėra tikrai paprastas klausimas. Tai yra gan sudėtingas klausimas, kuris susijęs su įvairiais pažeidinėjimais ir, ir, ir smurtu ir žudimais ir taip toliau. Taigi, jeigu mes tikrai norime išsaugoti tinkamus priekybinius politinius santykius su Kolumbija, norime išsaugoti pozityvius santykius, mes, demokratai ir ypatingai žmogaus teisėjo pakomitečio nariai, turime aiškiai pasisakyti dėl šio klausimo kalbėti apie žmogaus teisų apsaugą, tai yra mūsų pakomitečio darbo pagrindas ir spausti kiek įmanoma tam, kad tyriamas, tyrimoji komisija e, Ispanijos, Belgijos ar ES tyrimų, atliekamų tyrimų atveju galėtų, įsitrauktų į tinkamas e, diskusijas ir kad mes galėtume galiausiai pradėti dėrybas e, tarp, dėl laisvos priekybos sustarimo tarp ES ir Kolumbijos. Taigi, tokia yra situacija ir svarbu politikoje nusiųsti atitinkamus signalus ir e, išryškinti tas problemas, kurios egzistuoja, tas problemas, kurios egzistuoja Kolumbijoje. Na ir mes turime oficialiai išspręsti tą problemą, kuri aktuali ir, ir mums ES, nes ir mūsų piliečių e, pokalbiai ir žinutės buvo skaitomos ir pokalbių buvo pasiklausoma, taigi e, reikia išspręsti galiausiai tą problemą. E, atsiprašau, ponė pirmininkė, kad turėsiu išvykti, bet aš tikrai labai atidžiai stebėsiu situaciją, žiūrėsiu e, ir, ir, ir tikrai laukiu jūsų pakomitečio požiūrio ir kitų e, pakomitečio narių e, pasisakymų, su kuriais tikrai susipažinsiu, tam, kad būtų tikrai aiškiai išspręstas šis klausimas ir kad būtų kovojama su nebaudžiamumu. Dėkoju. A... Ačiū, Zubel, manau, kad mes galėsime prengti baigiamą ataskaitą šią temą ir kad jūs galėsite į pirmininkų konferenciją tą ataskaitą pateikti ir ją pristatyti. Dėkoju. Dabar suteikiu žodį jums, ponas Peres Kasas. Muchísimas gracias, señora eh, presidenta. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau priminti tą mastą nusikaltimų, kuriuos įvykdė Kolumbijos žvalgybos agentūra, e, kuri buvo tiesiogiai pavaldi Respublikos prezidentui. Apie 600 nukentėjusių buvo skaitant žmogaus teisų gynėjus, žurnalistus, nepriklausomus asmenis, opozicijai priklausančius politikus, konstitucinio teismo narius ir taip pat e, aukščiausio, aukščiausio teismo narius. Čia mes kalbam ne tik apie neteisėtą telefonų pokalbių rašinėjimą, mes kalbam apie žudimus, apie nuolatinius e, grasinimus gyvybei. Ekrane galite matyti išniekintą lėlę, kuri buvo sulaužyta, sudeginta ir buvo nusiusta mano kolegos dukrai. Tai yra Tarptautinės žmogaus teisų federacijos pirmininkė. Ji yra čia šiandien su mumis ir tuo metu jinai vadovavo mm, advokato asociacijai. Jis yra žmogų teisų e, gynėja. Ir šita e, lėlė buvo nusiusta jos lėliai, grasinant, kad toks likimas gali ištikti jos dukrą. Aš norėčiau uh, pareikšti pagarbą savo būsiai kolegai už jos, už jos drąsą ir sugebėjimą atsilaikyti prieš, prieš tos grasinimus vyks, vykusius daugybę metų. Mes esame vienintelė šalis uh, pasaulyje, kur tokio teismo penki nariai, aukščiausio teismo penki nariai patyrė įvairius grasinimus ir žmogaus teisų gynėjai ėmėsi priemonių apsaugoti juos. Šiuo atveju kalbu ne nuo teroristų, bet nuo valstybės, nuo pačios valstybės apsaugoti, nuo valstybės mm, tarnautojų mm, keliamų grasinimų. Norėčiau paliesti tris klausimus. Pabandysiu atsakyti juos. Gal kils daugiau diskusijų metu klausimų. Pirmiausia, būtina e, pagrysti tuos veiksmus, kurie buvo, kurių buvo imtasi. Toliau, koksgi teisinis darbos nuveiktas ir ar žmogaus teisų gynėjai Kolumbijoje turi kokiu nors garantijų, leidžiančių jiems toliau vykdyti savo įsipareigomus ir, ir ginti žmonių gyvybės. Pirmiausia tiesa yra tai, kad 31 spalio praeisiais metais Kolumbijos žvalgybos agentūra buvo mm, atleista, 15 pareigūnų buvo teisiami, buvo taikomos drausminės priemonės. 25 e, šiuo metu yra atlieka bausmę kalėjime. Daugybė e,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 total de los archivos de inteligencia militar y de policía. Kolumbijos, Kolumbijos mm, vyriausybė mm, taip pat yra atsakinga už žmogaus teisų gynėjų padėtį, už jų apsaugą ir jų šeimų apsaugą. Aš manau, kad ambasadorius aiškiai žino padėtį, jisai buvo gynybos ministras Mes žmogaus teisų gynėjai turėtumėm e, pradėti politinį ir teisminį e, karą. Mūsų darbas yra teisėtas, jis yra būtinas siekiant garantuoti demokratiją Kolumbijoje. Taip pat mes reikalavome, kad vyriausybė įgyvendintų reformą, kalbant apie baudžiamąją teisę. Tai yra reali grėsmė Kolumbijos visuomenė ir būtina įvykdyti konstitucinės reformas. Taip pat norėčiau uh, ir žinę jum pateikti, mes tą patį sakėm Respublikos prezidentui užsienio reikalų ministro ir labai norėčiau tą pačią žinią labai aiškiai čia pasakyti. Mes giname žmogaus teisės, mes esame prisėmę labai aiškius įsipareigomus, mes norime neutralizuoti e, nusikalstamas jėgas, norime kovoti su nebaudžiamumu ir norime pabrėžti ir sutvirtinti demokratiją ir įstatymų e, e, viršenybę Kolumbijoje. Mes siekime taikos mes esame pasirengę e, už tai kovoti, sumokėti reikiamą kainą ir esame pasiryžę tęsti savo veiką. Veikla e, žmogaus e, teisų gynėjai ir Kolumbijos žmonės yra pasirengę elgtis or, oriai ir ginti žmogaus teisės. Dėkuoju. Kasas. Dėkuoju Jums labai, ponė Peres Kasas. Dabar norėčiau suteikti žodį pasisakyti Europos išorės veiksmų tarnybos atstovui. Kągi jūs darote Kolumbijos atžvilgių, ypač atkreipiantėmėsi į žmogaus teisų gynėjų apsaugą. Aš siūlyčiau pirmiausia suteikti galimybę pasisakyti Kolumbijos ambasadoriui. Pirmininkė, atsiprašau, bet čia yra taisyklės Pirmiausia, mes viską apsvarstame, o po to ambasadoriai pagėdaujantis taip pat galės pasisakyti, prašom. Ačiū. Mes stebėjome DAS skandalą nuo pat jo pradžios. Tai akivaizdu yra labai rimtas atvejis. Šį atvejį mes iškėlėme jam tik pasirodžiui. Ir šis klausimas buvo keliamas ne vieną kartą, palaikant žmogaus teisų dialogą su vyriausybė. Mes visiškai sutinkame su tuo, kas buvo pasakyta, kalbant apie žmogaus teisų gynėjų svarbą bet kurioje šalyje, įskaitant ir Kolumbiją. Žinoma, situacija Kolumbijoje yra sudėtinga. Dėl to mes džiaugiamės tomis deklaracijomis, kurios buvo padarytos prezidento pareigas perimus Santosui. Turiuomenėje deklaracijas dėl žmogaus teisų gynėjų. Kai skandalas išriškėjo, e, dabartinis prezidentas Santosas buvo gynybos ministras ir jis pirmasis e, pareikalavo išformuoti DAS, kurią diskreditavo jos ankstesnė veikla. Žinome, kad e, vyksta daugelis tyrimų. Tyrimus atlieka generalinio prokuroro institucija ir teismai, kurie Kolumbijoje yra nepriklausomi. Žinoma, kad e, tyrimams baigti reikia nemažai laiko. Svarbu, aišku, kad e, skandalas būtų išspręstas. E, turime, milijon, turime milijonus dokumentų ir puslapių susijusių su šiuo skandalu ir juos reikia peržiūrėti ir ištirti per trumpą laikotarpį. Šiuo metu tas bylas yra perėmusi fiskalyje, kaip mes žinome. Ir aš suprantu, kad šiuo metu vyksta tyrimas aukščiausių lygių. Ponas Peres jau paminėjo, kad yra net padaryta keletas nuosprendžių. Žinoma, mes stebėsime, kaip klostosi šie tyrimai. Tie tyrimai yra susiję ir su įtarimais dėl veiklos Europos Sąjungoje, taip pat yra susiję ir su šio pakomitečio darbu, taigi jūs galite būti tikri, kad per ateinančius mėnesius šis klausimas liks mūsų darbo atvarkėje. Dar vienas komentaras dėl teisminės reformos. ir dėl karinio teisingumo sistemos padėties. Tai aišku, nėra tiesiogiai susijęs su šios dienos klausimu, bet šis klausimas mums kelia susirūpinimą ir nuo skandalo pradžios buvo reikalavima perduoti tas bylas įprastiniai teisingumo sistemai mes reiškėme savo susirūpinimą dėl karinio teisingumo išplėtimo. Ir mes džiaugiamės, kad vyriausybė paragino imtis vykdyti šias reformas. Vyriausybė mums pareiškė, kad taip atsitiko dėl to, kad ir ES to reikalavo. Čia ir baigsiu. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Dabar pakomitečio nariai gali užduoti klausimus arba komentuoti. Ponas Kliūtė. Ja, dankeschön. Ich bin ja eigentlich nicht. Ačiū. Pone pirmininkė, aš nesu šio pakomitečio narys, bet mūsų frakcijos atstovai negalėjo jame dalyvauti, taigi aš sudalyvausiu. Aš stebiu įvykius Kolumbijoje ir pirmiausia norėčiau padėkoti ponui Kasas už pateiktą informaciją. Tai yra labai svarbu atsižvelgiant į dabartinę situaciją, kai mes kalbame apie laisvos prekybos susitarimą, kuriame yra ir žmogaus teisų nuostata. Turime žinoti, kaip klostosi įvykiai. Šiuo metu sakoma, kad kol klausimai lieka neišspręsti, nederėtų tvirtinti laisvos prekybos susitarimo ir reikėtų aiškiai ir teisiniu būdu išspręsti šią problemą. Taigi jūs šį klausimą jau palėtėte, bet gal galėtumėte plačiau pakalbėti apie tą pasiūlymą netvirtinti laisvos prekybos susitarimo neišsprendus šio klausimo. Mažiausias minimalus reikalavimas būtų bendradarbiavimo užtikrinimas tarp Kolumbijos ir Europos teisinių struktūrų. Būtina užtikrinti tinkamą abiejų pusių bendradarbiavimą prieš patvirtinant susitarimą. Be to, būtų pageidautina, kad Belgijos teisinės institucijos, kurios labai atidžiai stebi šį klausimą, bei Europos parlamentas galėtų dalyvauti tyriamosiuose misijose. Turiuomenyje, kad Europos parlamentas būtų įtrauktas į tokio pobūdžio misijas. Galbūt galėtumėte labai trumpai tai pakomentuoti. Ačiū. Pirmininkė, ar bus norinčių dar pasisakyti? Jeigu ne, prieš suteikdama žodį ponui Peres. Noriu pasakyti, kad ponė Rivera, jūs esate Kolumbijos ambasadorius ir paprašėte galimybės pasisakyti, taigi jums trys minutės, prašom. Gracias, eh, señora presidenta. Quiero agradecerle por eh, la invitación. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už kvietimą apsilankyti pakomitetyje ir galimybę išsakyti nuomonę žmogaus teisų pakomitečio nariams. Man buvo malonu išgirsti ponios Ashton neseną pasisakymą gegužės antrą dieną, kuriame buvo reikalaujama paleisti Prancūzijos E, žurnalistą, kurį pagrobė FARC grupuotė prieš dešimt dienų, vykdant karinio ir karinio operaciją prieš prekiautojus narkotikais. FARC pažeidžia žmogaus teisės ir tarptautinį humanitarinę teisę. Ir palaiko krūvina priekyba narkotikais. Vakar prezidentas Santosas Singapūrė sakė, kad žurnalistai negali ir niekada nebus karo kaliniais. Šiam pakomitečiui buvo pateiktas laiškas, konkrečiai atsakymas į kovo 18 dienos paklausimą. Ir manau, kad šis laiškas patikslins esamą situaciją. Ten yra pateikiama išsamesnė informacija apie tai, ką minėjo ir ponas Perės. Dėl DAS turiu keturias pastabas. Pirma, išras veiksmų tarnybos atstovas sakė, kad Santosas įvykdė savo pažadą uždaryti DAS, tą padarė rugsėjo mėnesį nacionalinė policija, prokuratūra ir kita agentūra ėmėsi tyrimų. Ir tos funkcijos buvo perimtos. Toliau buvo patvirtintas naujas žvalgybos įstatymas. Valstybės žvalgybinė sistema yra sustiprinta, yra aiškiai apibrieštos užduotis ir tikslai bei draudimai. Taip pat yra numatytas visiškas skaidrumas ir žmogaus teisų pagarba bei parlamentinė priežiūra. Trečia. Vyriausybė teikia politinę ir biudžetinę paramą teisingumo sistemai plėtoti valstybės prokuratūra siekia išsiaiškinti faktus ir paskirti nuobaudas tiems, kurie yra atsakingi. 66 asmenys jau yra pašaukti į teismą, 18 yra įkalinta, o 3 yra nuteisti, įskaitant ir buvusi saugumo tarnybos direktorių. Galiausiai dėl teisingumo nepriklausomybės. Kolumbijoje, aišku, vyrauja teisės viršenybės principas, galios yra atskirtos, valstybės prokuratura vykdo kriminalinio pobūdžio tyrimus. Ir tiek prokuratura, tiek teisėjai yra nepriklausomi nuo vyriausybės. Jie dirba pagal įstatymą, pagal teisės kodeksą vyriausybė gerbė teisingumo laisvę kaip pagrindinę laisvę. Teismai gali pateikti atsakymus į atitinkamus klausimus. Ir apibendrinant galėčiau pasakyti, kad Kolumbijoje visuomenė ir valstybinės institucijos stengiasi išsiaiškinti šį atvejį teisiniu būdu ir patraukti atsakomybėn kaltuosius bei užtikrinti, kad saugumo ir žvalgybinė informacija būtų rinkama ir panaudojama tinkamai ir kad nepasikartotų praeities įvykiai. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems pakomitečio norėms. Dėkoju, ponė ambasadoriau. Dabar žodis ponui Perės Kasas, e, kad jis atsakytų į pono kliūtę. Klausimą gal penkios minutės, jeigu galima, neilgiau, nes ne, neturime daugiau laiko. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie laisvos priekybos susitarimą, kurį ketina greitai ratifikuoti Europos parlamentas. Dėl jo turėčiau štai kokią pastabą. Demokratijos nuostatos, kurios yra įtrauktos į sutarties tekstą, kur kalbama apie darbo teisių klausimus, taip pat aplinkos auginius klausimus. Tačiau mums vis tiek dar kelia nerima tai, kad galimai bus ratifikuojama ši laisvos priekybos sutartis Kolumbijoje, kai yra žudomi profsąjungų aktyvistai, taip pat perkeltų bendruomenių atstovai, žmogaus teisų aktyvistai taip pat yra žudomi. Tai kokia prasme yra ratifikuoti laisvos priekybos susitarimą, ir tada na, apsižiūrėti, kad yra pasirašyta sutartis, vadovaujant vyriausybei, kuri leidžia žudyti žmogaus teisų aktyvistus. Ar negeriau būtų padėti prezidentui Santosui imtis visų reikiamų priemonių prieš ratifikuojant šį laisvos priekybos susitarimą. Jūs turėtumėte akcentuoti tuos dalykus, apie kuriuos aš kalbėjau anksčiau. Turi būti pripažįstamas žmogaus teisėjų aktyvistų atliekamo darbo legitimumas. Ir tikrai kampanijos prieš mus dar nesibaigė prezidentui Uribei pasitraukiant. Ta kampanija tesiama ir vadovaujant prezidentui Santosui, buvęs gynybos reikalų ministras ir ambasadorius žino, apie ką aš kalbu, kreipėsi į šalies prezidentą viešai reikalaudamas, kad būtų paskelbti gynybos ministro sprendimai. Na ir Kolumbijos užsienio reikalų ministras pristatė agentūros darbą ir Dabar jau iš tiesų matome, kad aštuonerius metus vyksta žudimai, siaubingi žudimai. Ir Kolumbijos valstybę paskelbė ir tarp Amerik... E, intraamerikietiškasis teismas. Nes daug žmonių yra dingę be žinios, yra daug nukentėjusiųjų. Na ir mes visuomeniai esame pristatomi kaip korumpuoti asmenys, kai tuo tarpu mes rizikuojame gyvybę ir giname žmogaus teisės. Aš niekuomet e, necitavau atitinkamų deklaracijų ir visuomenės akise mes esame uh, netinkamai pristatomi, stigmatizuojami ir mes tikrai nesipelnome iš tokios veiklos, iš žmogaus teisų gynimo. Mes tiesiog bandome užtikrinti teisingumą Kolumbijos visuomenėje ir prisidedame prie tokio proceso, kuris leistų sustiprinti demokratiją ir žmogaus teisės. Mes norime skatinti uh, taiką. Ambasadorius pateikė tam tikrų skaičių, kiek yra vykdoma tyrimų, kiek yra įkalinta žmonių, kiek yra nuteistųjų. Taigi aš turėčiau Jums klausimą, ponė ambasadoriau. Gal galėtumėte raštu man jį atsakyti? Teisingumo, gynybos ministrams, prezidentui užduodu klausimą, kodėl Jose Miguel Narvarės, kuris buvo DASO ankstesnis direktorius ir buvo paskirtas prezidento Urybės, kuris yra jau, kuris, kuris yra teisiamas dėl trijų nusikaltimų senatoriaus nužudimo, žurnalisto nužudimu ir dar vieno senatoriaus pagrobimu, kodėl likščioliai Jose Miguel, Jose Miguel Narvaez, kuris niekuomet nebuvo ginkluotųjų pajėgų narys, kodėl jis augo armiją. Armijos e, mokykloje, ginkluotųjų pajėgų mokykloje jis yra saugojimas. Taigi, kodėl taip yra, mes turime suvokti, kiek teroro dar yra mūsų šalyje. Ačiū, ponė Perės Kasas, ačiū, kad atvykote ir, kaip sakėme pradžioje, mes ir konkrečiai ponė Izabel Duran pateiks informaciją pirmininkų sueigoje. Ir kiek suprantu, iš išorės veiksmų tarnybos pasisakymo, kad uh, veiksmų, išorės veiksmų tarnyba ir atitinkama delegatūra stebės situaciją dėl žmogaus teisų aktyvistų. Na ir jeigu norite pateikti pareiškimus raštu, jūs, jūs galite tą padaryti. Taigi ačiū dar kartą. Na ir dabar perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai bus jau visiškai kita tema ir tie, kurie nori išeiti, labai prašyčiau jų išeiti tyliai. Kitas darbo tvarkės punktas yra padėtis Saudo Arabijoje. Mane informavo, kad e, daugelis mūsų žino, kad Saudo Arabijoje žmogaus teisų pažeidimų atvejais yra didžiulis, bet ne visuomet Saudo Arabija patenka į mūsų darbo tvarkę. Taigi aš pradėsiu diskusijas ir po diskusijų nuspręsime, kaip elgsimės toliau. Saudo Arabija. Pradžiai norėčiau paminėti, kad yra viena stambesnių islamiškųjų valstybių, kuri nėra ratifikavusi dviejų pagrindinių žmogaus teisų konvencijų dėl pilietinių ir politinių, taip pat kultūrinių teisų. Tai yra viena iš nedaugelio šalių, kuri nebalsavo už 48 metais, kai buvo patvirtinta universalioji žmogaus teisų deklaracija jungtinėse tautose. 2009 metais jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje buvo pristatyta universalioji periodinė peržiūros ataskaita. Tai yra procesas, kai įvairios vyriausybės e, aptaria, kokių poslinkių ar kokių pozityvių ar neigiamų poslinkių įvyko jų šalyse. Na ir yra pateikiamas netrumpas sąrašas. 2009 e, metais jis buvo pristatytas, jūs galite uh, E, su juo susipažinti ir Saudo Arabijos vyriausybė oficialiai pritarė tam, kad jie turi įgyvendinti tas rekomendacijas, kurias pateikė kitos šalys, įskaitant ir ES valstybės narės, kurios reikalavo tų veiksmų. Pavyzdžiui, kad būtų mirties bausmės taikymas ribojamas, taip pat kūno bausmės būtų mažiau naudojamos, taip pat uh, moterų teisės būtų bent kažkiek užtikrintos. Na ir iš Human Rights Watch norėčiau pakviesti atstovą, kuris galės pasisakyti ir kiek buvo įgyvendintos tos rekomendacijos. Taip pat norėčiau priminti, kad vasario mėnesį parlamente mes sužinojome, kad Malazijos vyriausybė išsiuntė poną Hamsi Kaškarį, Saudo Arabijos pilietį, atgal į uh, Saudo Arabiją, nes jam buvo pateikti atitinkami kaltinimai. Saudo Arabijoje, kitose musulmonų šalyse už tuos nusikaltimus yra skiriama mirties bausmė. Na ir buvo tartautinis protestas surinktas su prašymu ne Malazijos vyriausybei pakeisti savo sprendimą. Ir mūsų pirmininkas ponas Šulcas plenarinėje sesijoje vasario mėnesį oficialiai paprašė, kad tas asmo nebūtų išsiųstas, tačiau tie protestai nedavė jokių rezultatų, tas asmo buvo sugražintas į Saudo Arabiją. Ir mes dabar oficialiai reikalavome, kad jam nebūtų e, įvykdyta mirties bausmė. Aš e, dėl to atvejo irgi nusinčiau laišką. Na ir tarp parlamentinėje delegacija su arabų pusęsalio šalimis buvo e, taip pat kreiptas ir į Saudo Arabijos ambasadorių Bruselėje kovo 15 dieną. Taigi galėčiau pacituoti jo atsakymą į laišką Nuomonės laisvė Saudo Arabijos karalystėje yra garantuojama ir sveikinama laikantis religijos neliečiamybės, tam, kad nebūtų įžeidžiamos kitos religijos. Ir pranašo Muhamedo paniekinimas yra nusikaltimas. Visi Saudo Arabijos piliečiai yra apie tai informuoti ir turi laikytis ir gerbti pagrindinės islamo teisės. Taigi visiškai aišku, kad atsakymas nėra optimistiškas. Taigi, aptariant žmogaus teisų padėtį Saudo Arabijoje, džiaugiuosi, kad sulaukėme Kristof Vilki, Human Rights Watch tyrėjo. Na ir kadangi sąrašas yra netrumpas, mes susitarėme, kad jūs pakomentuosite kelias žmogaus teisų problemas, būtent kalbant apie aktyvistus, kurie yra sulaikyti ir kuriems yra pateikti kaltinimai saugumo teismo, Saudo Arabijos saugumo e, teisų kaltinimai, taip pat moterų e, padėtis ir religinių mažumų padėtis e, Saudo Arabijoje. Taigi, prašau, žodis Jums, ponė Vilkė. Uh, um, Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Saudo Arabija, aš manau, kad dabar išgyvena gan svarbu savo istorijos laikotarpį kartos pokyčiai e, artėja, taip pat vyriausybės krizė, taip pat desnis ekonominis politinis dalyvavimas ir Saudo Arabija sprendžia tas problemas ypatingai ekonominėje plotmėje. Tačiau, kalbant apie žmogaus teisų apsaugą, tai vertinama šiek tiek su tam tikrų tolerancijos prieskoniu, bet yra daug ir represinių veiksmų. Praeitais metais e, karalius mirė ir dabar princas Najev e, yra maždaug 70 metų. Taigi dabar pereima prie trečios e, karaliaus steigėjo kartos valdymo. Na ir 60 procentų Saudo Arabijos uh, gyventojų yra mažiau nei 18 metų. Na ir 9 milijonai migrantų darbuotojų Saudo, Saudo Arabijoje yra. Teigiama, kad Saudo Arabijos piliečiai nėra apmokyti atlikti darb, atitinka, atitinkamiems darbams. Na ir karalius Abdela jo valdymo metu buvo daug investuojama, kuriant ir statant miestus, ir buvo daug investuojama į švietimą, bandant diversifikuoti ekonomiką, ištikrinant augimą ateityje. Na, tačiau kalbant apie visuomenės pokyčius, panašu, kad jie sąlygom, sąlygom yra ankstesnių kartų. Tai turi šiokios tokios įtakos, pozityvios įtakos. Uh, Jaunimas interneto pagalba reikalauja pokyčių ir jie užmesga kontaktus, reikalauja e, naujų galimybių. Na ir prieš septynerius metus, e, kai pradėjau šį darbą, aš nuolatos palaikiau kontaktus telefonu su Saudo Arabijos piliečiais. Dabar galiu tą daryti kur kas plačiau Twitterio pagalba. Na, kalbant apie dalyvavimą žmogaus teisų apsaugą, vyriausybė tikrai nėra pasiekusi pažangos. Jaunimas elgesi taip, kaip, kaip jie mano teisinga. Na, aš paliesiu kelis žmogaus teisų klausimus, kalbėsiu apie religinės mažumas, žodžio laisvę, teisingumo sistemą ir žmogaus, e, moterų teisės. Saudo Arabija yra, jau nėra tylos karalystė. YouTube'o, YouTube atsiunčiamos informacijos mastai yra didžiuliai Taip pat Twitteris yra plačiai naudojamas, yra aptariamos vyriausybės, yra įtarimi, aptariami vyriausybės sprendimai ir interneto pagalba. Na ir tie poslinkiai e, įvyko nepaisant vyriausybės veiksmų. Prieš keletą metų vyriausybė sugriešino žodžio laisvės įstatymus. 2007 metais buvo priimtas kibernetinių nusikaltimų įstatymas, kaip ir buvo bandoma kovoti su hakeriais, tačiau buvo pasinaudota tuo įstatymu, kovojant su žmogaus teisų aktyvistais, kurie atseit bandė pakengti valstybiniai sistemai. Taip pat elektroninių ryšių įstatymas buvo primtas dėl įvairių ryšio priemonių licencijavimo. Privačios elektroninės žinutės taip pat yra reguliuojamos ir privatus turinys yra reguliuojamas. Taip pat 2011 metais buvo išplėsta įstatymo taikymo sritis ir buvo taikomi tolesni turinio pribojimai. Liepos mėnesį kovos su terorizmu įstatymo projektas nutekėjo, informacija apie tą projektą nutekėjo ir tam buvo numatytos griežtos bausmės aktyvistams. Tas įstatymas nebuvo kol kas priimtas ir dabar yra iš esmės peržiūrimas. Uh, Dešimtų metų rūpiučio mėnesį karalius apribojo galimybę priimti atitinkamus sprendimus. Na, tik iš dalies tokie sprendimai buvo pritaikyti. Yra blokuojami atitinkami interneto tinklapiai, Na ir spaudos įstatymo pažeidimai, tik dalis jų yra viešai apie juos paskelbiama. Tačiau 11 metais buvo e, suaktyvinti reikalavimai. Na ir vidaus reikalų ministerija ėmėsi griežtų veiksmų. 2011 metais aktyvistai paskelbė tris peticijas, e, kur reikalavo išrinkto parlamento. Taip pat buvo ketinama įkurti pirmąją politinę partiją, moterys pradėjo vairuoti, nepaisant to, kad vyriausybė draudžia moteriams sėsti už automobilio vairo. Na ir vyriausybė paliko peticijų autorius e, ramybėje, tačiau buvo imtasi atitinkamų veiksmų, buvo pagrasinta, jeigu būtų imamasi veiklos, e, atnaujintos veiklos, vienas iš asmenų buvo įkalintas, uh, Saudo Arabijos pareigūnai draudžia bet kokias viešas demonstracijas, taikias ar ne. Ir tik vienas asmuo išėjo į gatves, kalbėjosi su BBC žurnalistais, jis buvo iš karto areštuotas, kitas paskelbė video reportažą internetu, kur buvo reikalaujama demokratijos, jis irgi buvo areštuotas, abu yra dabar sulaikyti ir laukia teismo. Rytinėse provincijose, kur yra 2 milijonai šie šytų mažumos gyventojų. Ten saugumo pajėgos šimtus areštavo, vieną poetą, kuris yra įkalintas dėl savo veikalų. Šitai reikalauja konstitucinės vyriausybės ir vienodų teisių. Saugumo pajėgos penkis šeitus protestuose nužudė neiškiomis aplinkybėmis. Riede sostinėje įkalintųjų artimieji išėjo į gatves kovo mėnesį, vasario ir gruodžio mėnesiais taip pat. Ir arabų pavasaris, aišku, davė rezultatų ir suaktyvino aktyvistų veiklą, tačiau buvo daugelis jų areštuota. Nepriklausomų žmogus teisų organizacijų atstovų nėra, yra Saudo arabų politinių ir pilietinių teisų asociacija, kuri pradėjo veiklą 9 metais. Dažniausiai didžiaus, jų lyderis yra universiteto profesorius, kuris, kuriam draudžiama keliauti, kuris yra nuolatos, jam daromas spaudimas. Adala buvo nauja 12 metų vasario mėnesį įsteigta organizacija, tačiau jiems kol kas vyriausybė licencijos neišdavė. Saudo Arabijoje nėra nevyriausybinio organizacijų įstatymo. Dabar teisingumo sistemoje šeitai sunistai, žmogaus teisų reformistai sutinka, kad reikia užtikrinti sąžiningą teismą tūkstančiams įkalintųjų, kurie buvo sulaikyti kovoje su, ko, kovo su terorizmo reiduose trečiaisiais metais, aštuntaisiais metais. Buvo įsteigti terorizmų teismai, e, šimtai žmonių buvo teisiami, dauguma nu, nubausti, nuteisti, nebuvo galimybės pasinaudoti advokatais. Dažniausiai vyriausybės buvo stei, e, paskiriami teisėjai, tartutinė spauda būdavo neįsileidžiama. Nuo 2011 metų tie teismai pradėjo teisti ir taikius disidentus. Vienas jų buvo nuteistas penkeriems metams. Jis reikalavo, kad tie įkalintieji būtų paleisti ir kritikavo religinį ekstremizmą na ir rašė tam tikrus veikalus internetu. Už tai jis dabar nubaustas e, kalėti. Taigi valstybė daug investavo į švietimą, į atitinkamų teismų sistemą. UPRA organizacija kreipėsi į administracinius teismus, rašė skundus ir apeliacijas nukreiptus prieš kankinimus ir netinkamas sulaikymo sąlygas, tačiau uh, Panašu, kad niekas nėra atsakingas už tokius kankinimus. Trys pastarieji atvejai buvo gan plačiai nušviesti, kankinimo atvejai buvo plačiai nuš, nušviesti. Irako pilietis buvo kankinamas, jam buvo amputuotos kojos dėl to, kad jis atseit sudalyvavo taikiame apiplėšime, kur niekas nenukentėjo. Uh, Taip pat saudo baudžiamoji teisė. Jos tiesiog nėra, nėra baudžiamojo kodekso, nėra precedento teisės, kur būtų aiškiai pasakyta, kas yra nusikaltimas. Prokurorai, teisėjai patys apibrėžia nusikaltimo turinį ir nėra vertinama, ar tai atitinka viešai primtiną nusikaltimo apibrėžtį pavyzdžiui, nusikaltimas yra užsiauginti ilgus plaukus ir panašiai. Apie tai niekur nėra parašyti, tačiau Saudo Arabijos teismai tai taip interpretuoja ir netgi pranašo Mohamedo pašiepimas irgi nėra nusikaltimas, niekur nėra parašyta, kad yra nusikaltimas. Tai yra interpretacijos dalis. Taigi žmogaus teisų aktyvistus yra bandoma atskirti nuo jų šeimų, nuo jų sutoktinių, nes teigiama, kad jie yra netikintieji. Na ir vyriausybė, pavyzdžiui, draudimo, draud, draudimo, draudimą keliauti už, išdavė vienam aktyvistui, kuris e, e, turėjo pradėti savo studijas Junktinėse Amerikos valstijose, jis buvo atskirtas nuo žmonos ir paskeltas netikinčiuoju. Moterų teisės, aišku, labai kontroversiškas klausimas Saudo Arabijoje. Nekarta iš karalystės draugų ir taip pat vyriausybės girdėjau, kad Saudo Arabija eina teisinga linkme. Reforma įvyko 11 metų rugsėjo mėnesį ir buvo paskelbta, kad Saudo Arabijos moterys gaus politinės teisės, kad moterys bus paskirtos į taryba, tai yra toks pusiau parlamentas, kad jos galės dalyvauti taip pat ir savivaldybių rinkimuose. Bet pažvelkime, pažvelkime kokie buvo savivaldybių rinkimai. Antrieji rinkimai vyko 11 metais iš 19 milijonų piliečių pusė vyrai berniukai, 16 procentų mažiau nei 18 metų. Taigi yra tik tai nedėlis procentas moterų, kurios galėtų dalyvauti tokiuose rinkimuose. Ir taryba gauna tik, gali rinkimų metu paskirti atstovus tik į pusę vietų. Kita tarybos uh, pusė, kita, kitas 50 procentų vietų yra paskiriama vyriausybės. Taigi, kažin, ar galės moteris dalyvauti tokiuose rinkimuose. Tai yra simboliškas žingsnis, tačiau nereikia apsi, apsimetinėti, tai tikrai tik simboliškas žingsnis. Dar viena karalystės iniciatyva buvo atverti darbo rinką Saudo Arabijoje moterims. Aišku, reikia už tai pagirti karalystę. Moterų dalyvavimas darbo rinkoje yra 15 procentų, kaip kitose Persijos įlankos šalyse, bet yra vis tiek nedėlis procentas. 330 tūkstančių bedarbių, bedarbių yra moterų turinčių bakalauro ir magistro laipsnius. Tai yra tris kartus daugiau bedarbių nei vyrų tarpe. 60 procentų Saudo Arabijos universitetuose studijuoja moterys. Darbo rinkoje dar vienas pasiekimas buvo sprendimas e, apatinio trikotažo <laughs> parduotuvėse leisti moteriams dirbti pardavėjomis. Taigi 11 metais buvo primtas e, tas sprendimas, į, įgyvendintas tas sprendimas, nors e, jis buvo primtas kur kas anksčiau, taigi laiko užtrunka. Na, o visais kitais atvejais moterų teisės, visiš, moterų situacija visiškai ne, uh, nepasikeitė dėl vyrų globėjų vaidmens šiek tiek buvo, buvo priimtas atitinkamas sprendimas, tačiau niekas nepasikeitė, vis tiek moterys turi gauti vyro sutikimą, kad galėtų stoti universitetą, kad galėtų gauti darbą, kad galėtų keliauti, kad galėtų gauti sveikatos paslaugas. Aišku, lyčių segregacija yra didžiulė Eksportas galbūt yra vienas pavyzdžių, rodančių, kokia yra Saudo Arabijos politika moterų atžvilgių. Human Rights Watch paskelbė ataskaitą apie moteris ir sportą ir ten teigiama, kad moterims draudžiama sportuoti karalystėje. 153 yra sporto klubai, ten moterų iš vis nėra, Taip pat yra numatytos fizinio lavinimo pamokos berniukams, mergaitėms jų nėra. 90-10 metais ir šiuo metu vasario mėnesį vyriausybė uždarė specialius sporto klubus moterims. Nacionalinis olimpinis komitetas e, taip pat paskelbė, kad moterys nebus įtrauktos į komandas ir E, jeigu galiausiai bus norinčiųjų, jos turės pateikti vyrų sutikimą ir turės dėvėti atitinkamą aprangą. Na ir kartais mes girdime apie šiaurę praktiką ir teisų pažeidimus krikščionių atžvilgių, taip pat šeitų mažuma susiduria su diskriminacija ir trūkdžiais darbo rinkoje Taip pat teisminė diskriminacija vyksta ir neleidžiama jiems laisvai praktikuoti savo religijos. Taigi šiek tiek yra vilties, nes tokių Saudo Arabijos piliečių, kurie kalba atvirai, daugėja. Tačiau kalbant apie vyriausybės politiką, tikrai neturėtumėme optimistiškai vertinti situacijos. Jie sulaiko ir teisia tuos, kurie nori, kad greičiau būtų užtikrinamos žmogaus teisės Saudo Arabijoje. Ir man atrodo, kad Saudo Arabija iš tiesų nepatenkina piliečių lūkesčių. Piliečiai žengia kur kas greičiau į priekį nei vyriausybė. Taigi Saudo Arabijos vyriausybė sako, duokite laiko, mes einame tinkamą linkmę. Taip, yra pozityvių pokyčių Saudo Arabijoje, aš to neneigiu, tačiau tų pokyčių greitis yra lėtesnis nei piliečių e, lūkesčiai. Ačiū. Thank you very much, Mr. Vilke, for your... Ačiū, ponė Vilke, už labai išsamų pristatymą, daug faktų pateikta ir taip pat rodo šiokius tokius pokyčius. Dabar norėčiau poną Puzinį pakviesti iš Persijos šalių tarybos, taip pat poną Antonį Aleksandrytis. Galbūt jūs abu galėtumėt pasidalinti kalbėjimui skirtų laiku. Ačiū. Dėkuoju ponui Vilkė už labai išsamų pristatymą. Kaip, vidaus, kaip šiais reikalų tarnyba mes pritarėme daugybei e, susirūpinimo, kuris buvo e, pabrėžta šiame pranešime. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad, kad mes tengiamės tiesiogiai kalbėti su Saudo Arabijos vyriausybė tiek dažnai, kiek tiek gal, galime. Mes turime delegaciją ir, ir biurą Riadę. Ir vyksta nuolatinis dialogas. Nors ne visada tai yra labai vieša, tačiau toks dialogas nuolatos vyksta su Saudo Arabijos e, vyriausybė visais šiais klausimais. Kas kelia daugiausia susirūpinimo? Pirmiausia, tai mirties bausmės e, taikymas Saudo Arabijoje. Mes dažnai kalbame šią temą ir mums kelia susirūpinimą labai didelis skaičius mirties bausmių arba nuosprendžių Saudo Arabijoje, įskaitant ir už tokius nusikaltimus, kurie paprastai nėra laikomi rimtais nusikaltimais. Netgi ir tais atvejais mes matome tokią labai nerimą keliančią tendenciją, kad yra daug skiriama mirties bausmių. Taip pat mums susirūpinimą kelia išaiškos laisvė. Ir trečia, norėčiau pabrėžti e, religijos ir tikėjimo laisvę. Visi šie klausimai yra nuolatinė mūsų diskusijų tema tiek su Saudo Arabijos e, vyriausybė, tiek su visomis Persijos įlankos šalimis. Čia norėčiau priminti, kad pavyzdžiui neseniai e, kovo pabaigoje vyko metinis susitikimas vyriausių pareigūnų iš ES pusės ir Persijos įlungos šalių pusės. Ir vienas iš darbo tarkės klausimų buvo žmogaus teisių klausimas. Mes išreiškėme savo susirūpinimą e, Persijos e, šalių bendradarbiajimo tarybai ir turiu pasakyti, kad vyko labai atviros ir gyvos diskusijos. Šis klausimas taip pat nulatos iškyla susitikimuose, kurie vyksta aukščiausių lygių, ministrų lygių. Tai vyksta kasmet, paskutinį kartą tai vyko Abu Dabyje, praėjusiais metais, balandžio mėnesį ir tuo metu buvo kalbama žmogaus teisų klausimais, vyko diskusijos šiomis temomis. Ir tai buvo tinkamai apibriežta ir apibendrinta jungtinėme komitete šio posėdžio pabaigoje. Žinoma, mes laukiame tolesnių diskusijų šiais klausimais. Šešios Persijos įlankos šas, šalis plus Persijos įlankos valstybių bendradarbiajimo taryba dalyvaus kitame ministrų posėdėje, kuris įvyks ko gero už dviejų savaičių. Be to, Kalbant apie Saudo Arabiją, aš galėčiau pasakyti, kad per savo biuro redę mes taip pat bandome gauti informacijos įvairiais atskirais atvejais. Ponas Každaris buvo paminėtas, tačiau yra ir kiti atvejai, e, kurie nu-, nusipelno mūsų dėmesio, traukia mūsų dėmesį. Mes gauname informacijos iš žmogaus teisų organizacijų, iš Europos parlamento narių, pateikiant parlamentinius klausimus ir mes visada stengiamės pabrėžti ir aptarti tuos atskirius atvejus Saudo Arabijos valdžia ir turiu pasakyti, kad daugelio atveju mums pavyksta užmėgsti dialogą. Nors kartais tas dialogas tikrai nebūna lengvas bet mes bent jau bandome pasidalinti savo e, susirūpinimu, užsakyti savo susirūpinimą Saudi Arabijos vyriausybei. Ir tai išlieka labai svarbi mūsų santykių dalis su Saudo Arabijos puse ir su visa mm, grupe Persijos įlankos šalių ir mes žinoma ir toliau tęsime šią veiklą ateityje. Rimsimės visų priemonių, kurios yra tinkamos arba būtinos. Mano kolega galbūt mane papildys. Ačiū pirmininkė, dėkuoju pona, ponė Vilkė už labai išsamų pristatymą. Ponas Puzinį apibrėžia mūsų poziciją, kalbant apie žmogaus teisų situaciją Saudo Arabijoje. Noriu pasakyti, kad tiek dvišalių kontaktų srityje, tiek bendradarbiavimo srityje mes keliame žmogaus e, teisų klausimus ir tai vyksta nuolatos. Tiek e, bendrai, tiek atskrais atvejais. Ponas Kaškari buvo paminėtas ir paskutinė informacija, kurią mes turime, tai kad ponas Kaškari jam nebus skirta, nebebus skiriama mirties bausmė. ir greičiausiai jam bus skirta mažesnė bausmė, netokia, netokia griežta bausmė. Šiuo metu jis yra namų arešte ir Saudo Arabijos valdžia reikalauja, kad būtų e, namų areštas, nes tai tarsi garantuoja jo paties saugumo. Ponas Kalėdė Džokani, jisai kaltinamas už jo veiklą pykčio dienos, paskelbtos pykčio dienos metu. Rytų provincijose šitų tam tikri protestai vyko ir mes labai atidžiai sekame visus tos įvykius ir tiesiogiai palaikome e, mūsų ryšius per mūsų delegaciją Riadę. Ir kasdien tiesiog stebime kaip klostosi įvykiai. Mes raginame, griežtai raginame Saudo Arabijos vyriausybę vykdyti savo įsipareigojimus. Saudo Arabija prieš trijus metus e, priemė rekomendacijas pateiktas iš ES pusės ir mes raginame įgyvendinti tas rekomendacijas kur pirmiausia suteikiamas didžiulis dėmesys žmo, galių suteikimui moterims, taip pat e, asociacijų susirinkimų laipsnį išraiko, išraiškos laisviai. Noriu pasakyti, kad žiniasklaidos veikla yra tikrai aktyvi, e, vyksta plati veikla internetu. Tai yra antra, jau užima antrą vietą po Egipto ir mes norime, kad būtų įgyvendinami šie įsipareigojimai. Ir viena iš mūsų uh, Mm, pagrindinių politikos ryčių ir yra šia linkme. Mes siekiame, kad Saudo Arabija apsvarstytų, jeigu, jeigu ir nepanaikinimo visų savo politikų, bet bent jau apsvarstyti moratoriumą tom, tom politikos kryptims, kryptims. Taip pat laikytis minimalių standartų kurie yra nustatyti ekosvoko apsaugos nuostatose. Dėkuoju. For... Dėkuoju, dėkuoju, kad suteikėte naujausią informaciją dėl pono Kaškari, nes kol tos informacijos neturiu ir malonu, kad ta informacija yra pozityvi. O dabar žodis suteikiamas nariams. Gerbiamas ambasadoriau, prieš suteikdama žodį jums noriu paklausti, ar, ar europarlamentarai norėtų kalbėti, ar pateikti klausimų, ar pakomentuoti. Aš pati, kadangi taip pat esu Europos parlamentarė, turiu klausimą ponui Buzinį. Žinoma, labai gerai, kad yra daug dialogo. Tai yra tyliosios diplomatijos forma. Taip pat jūs sakote, kad pasiekėte tam tikrų teigiamų rezultatų, nagrinėjant atskirius atvejus, kai yra užfiksuoti žmogaus teisų pažydimo atvejai. Jūs, jums nebūtina e, pavardžių minėti, bet norėčiau sužinoti kažkokios aiškesnės, aiškesnės informacijos. Aš tiesiog privalau pasakyti taip, atsakau teigiamą jums, nes manau, kad daugeliu atveju, esant atviram dialogui, netgi atskirais atvejais, tai gali duoti teigiamų rezultatų. Ir mes tikrai turime keletą atvejų, konkrečių atvejų. Jūs tai vadinate tyliają diplomatiją. Galbūt geriau būtų tai vadinti, galbūt ne pernelik vieša diplomatija, tačiau tai gali tikrai atnešti gerų rezultatų. Aš pozityviai nusiteikęs, optimistiškai ir tikiuosi, kad mes pasieksime gerų rezultatų, palaikydami nuolatinį dialogą su Saudo Arabijos mm, valdžia, taip pat ir atskirais konkrečiais atvejais. Dėkuoju. Dabar žodis ambasadoriui. Jeigu teisingai pamenu, manau, kad tai yra pirmas kartas, kai jūs sekate mūsų diskusiją žmogaus teisų pakomitete. Dėkuoju už jūsų susidomėjimą ir Prieš jums pasisakant noriu paaiškinti. E, mūsų pakomitėte yra taisyklė. Ambasadorius, kuris nori pasisakyti, jis gali tai padaryti, tačiau jo pasisakymas yra ribojamas trimis minutėmis. Jeigu norite pateikti išsamesnę analizę, jūs galite tai padaryti raštu. Dėkuoju. Thank you, madam. Ačiū, ponia pirmininkė. Sutinku, tris minutės tikrai yra mažai, bet pasinaudosiu galimybę jums pateikti atsakymus ir paaiškinimus raštu vėliau. E, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Saudo Arabijos karalystė yra suvereni arabiška, islamiška valstybė, jos konstitucija yra pagrista islamo tikėjimu ir šarietu bei šventąją Korano knygą. Islamo tikėjimas yra pagrystas tolerancija, teisingumu ir jis reikalauja gerbti ir saugoti žmogaus teisės. 26-ame pagrindinio įstatymo straipsnėje yra sakoma, kad žmogaus teisės yra ginamos remiantis islamo šariato teisę. Taigi, ponė pirmininkė, aš galiu Jums pasakyti, kad mano šalis, Saudo Arabija, yra prisijungusi prie daugelio regioninių ir tarptautinių susitarimų bei konvencijų. Konvencijos dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, konvencijos dėl diskriminacijos prieš moteris panaikinimo, konvencijos prieš kankinimus ir kitokį žeminantį žiaurų elgesi konvencijos dėl vaiko teisų, taip pat prisijungusi yra prie IOC hartijos dėl žmogaus teisų bei daugybės kitų susitarimų. 2005 e, metais buvo įsteigta žmogaus teisų komisija, tai yra tarp vyriausybinė organizacija atskaitinga ministrui pirmininkui, tai yra karaliui. Ir ji užsima žmogaus teisų apsaugos klausimais ir turi visišką galę stebėti ir prižiūrėti visų agentūrų, tiek vyriausybinių, tiek nevyriausybinių agentūrų Saudo Arabijoje darbą. 2004 metais grupuotė įsteigė nacionalinę žmogaus teisų visuomenę. Ja sudaro nevyriausybinės organizacijos, kurios skleidžia informaciją ir siekia didinti supratimą apie žmogaus teisės Saudo Arabijoje. Pone pirmininkė, nuo įsikūrimo Saudo Arabija siekia apsaugoti žmogaus teisės, remintis šarietu. Visiškai neseniai mes nukentėjome nuo fundamentalizmo ir terorizmo. Mes turime veikti ir turime kovoti su ideologija tų, kurie užsijima tokiais veiksmais. Mes turime išlikti stiprus. Pone pirmininkė, pilietinė visuomenė vaidina svarbu vaidmenį. Islamiškas įstikėjimas garantuoja visuomeniai daugiau teisių nei kad numatyta kokiuose deklaracijose ar susitarimuose. Šiandien moteris yra lygus partneriai šalyje tiek darbo, tiek švietimo, tiek teisų srityje. ir karalius Abdula visai neseniai paskelbė, kad moteris galės tapti šūro tarybos narėmis, tai vainikuoja jų pasiekimus. Ir ši taryba yra visą teisę parlamentinės asociacijos narė. Taip pat yra numatytos moteriams teisės būti kandidatėms ir balsuoti ateinančiuose savivaldybių rinkimuose. E, baigdamas, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad mes pripažįstame tarptautinės visuomenės darbą žmogaus teisų srityje Turiu pasakyti, kad Saudo Arabija yra Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos narė nuo 2005 metų ir mes taryboje buvome perinkti tris kartus. Pirmininkė, dėkoju ponui ambasadoriui. Žinoma, man būtų įdomu sulaukti informacijos apie pasikeitimus apie pasirašytas konvencijas, apie išlygas, apie kurias jūsų vyriausybė yra paskelbusi kai kurių konvencijų atžvilgių, ypač svarbi yra konvencija dėl moterų teisų. Galbūt jūs galėsite pateikti mums informacijos raštu apie žmogaus teisų pažeidimus, apie tas rytis, kur jums dar iškyla sunkumu. O dabar kreipsiuosi į poną Vilkę, kad jis apibendrintų diskusijas. E, parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl žmogaus teisų Saudo Arabijoje 2007 metais. Tai buvo rezoliucija tvirtinama skubos tvarka. Ji buvo skirta daugiausia moterų teisų klausimams apžvelgti. Ir dabar išklausykime pono Vilkę. Jūs kalbėjote apie pačius įvairiausius žmogaus teisų pažeidimus šalyje, bet taip pat sakėte, kad dabar tinkamas laikas akcentuoti žmogaus teisų klausimus, palaikant dialogą su Saudo Arabija. Taigi kreipiuosi į politinių frakcijų atstovus, ragindama pagalvoti apie naujos rezoliucijos rengimą, kuri galėtų pritarti pasikeitimams Saudo Arabijoje ir pritarti delegacijos darbui Saudo Arabijoje. Taigi, ponė Vilke, jums 3-5 minutės. Ačiū Jums visiems, ačiū ponė Buzinį, Aleksandrydis, dėkoju ponui ambasadoriui, dėkoju visiems už išsakytas pastabas. Kartais mane tikrai neramina tai, kai yra smerkiamos žmogaus teisų pažeidimo situacijos konkrečiose šalyse. Europos komisija įvairūs pareigūnai visame pasaulyje dažnai smerkia situacijas kitose šalyse. Žinoma, nieko tokio tą išsakyti privačių dialogų metu, bet žinoma, kad dialogas turi atnešti konkrečių rezultatų. Jeigu jūs bendraujate su bičiuliais, tai turbūt norite, kad tie bičiuliai jūsų pastabas reaguotų rimtai. Parlamentas yra padaręs pareiškimą dėl 30 krikščionių e, sulaikymo pagal Saudo Arabijos įstatymus susirinkimai namuose, privatų susirinkimai yra leistini, tačiau tie 30 e, asmenų buvo sulaikyti. Dėl e, pono Kaškari, mano turima informacija skiriasi nuo jūsų. Galbūt jūsų yra naujesnė, mano yra savaitės senumo, jis yra laikomas vienutėje, neturi galimybės e, sustikti su teisininku. Uh, ir apskritai pagal islamo teisės aktus nėra jokio pagrindo jį laikyti sulaikytą. Taigi reikia stengtis, kad šis atvejis būtų išspręstas. Dabar pereisiu prie mirties bausmės klausimo. Tai yra didžiulį susirūpinimą keliantis klausimas. Saudo Arabija nekarta balsavo prieš jungtinių tautų uh, rezoliucijas skirtas mirties bausmės panaikinimui ir prisidengdavo šarijatu. Narkotikų nar vartojimas ir priekyba narkotikais yra kitas svarbus reglamentuojamas klausimas Saudo Arabijoje. Mes rekomenduotume Saudo Arabijos vyriausybei dar kartą pažiūrėti į mirties bausmės skyrimo nuobaudą už prekybą narkotikais. Esu bendravęs su sulaikytaisiais, kurie yra nuteisti dėl prekybos narkotikais. Dažnai jie būdavo kankinami siekiant išgauti prisipažinimą baisu, kai žmogui yra skiriama mirties bausmė tokiu būdu. Anksčiau mirties bausmė būdavo vykdoma viešose vietose, dabar ji yra vykdoma kalėjimuose. Tai taip pat kelia susirūpinimą. Saudo Arabijoje yra didžiulė problema. Žmonės, esantis mirtininkų sąraše, nėra informuojami, kada jiems bus atlikta mirties bausmė, jie negali atsisveikinti savo artimaisiais. Dėl terorizmo įstatymo e, yra naujas įstatymas, kuris numato 30 naujų nusikalstamų veikų, už kurias yra skiriama mirties bausmė. Ir tarp tų nusikalstamų veikų yra ne viena nesusijusiu su smurtiniais veiksmais. Aš laukiu visuotinės peržiūros e, rezultatų, žiūrėsime, kaip bus įgyvendinamos rekomendacijos. Human Rights Watch yra uždrausta lankytis šalyje. Nekartą žmogaus teisų komisijai esame e, pasakę, kad reikalavome įvykti, atvykti į šalį, bet mums buvo atsakyta. Dėkoju. Pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems už e, situacijos šalyje pristatymą turi papildomos informacijos, kai bus vykdomas antrasis visuotinės peržiūros etapas. Saudo Arabija 2013 metais spalio mėnesį turės pateikti ataskaitą. Taigi, kaip pakomite čia pirmininkė, galvoju, kad iki 2013 metų turime pagalvoti, kokio pobūdžio pagalbą galėtume teikti šiai šaliai, kad žmogaus teisų padėtis pagerėtų. Dėkoju Jums dar kartą. Dabar perėsime prie paskutinio darbo atvarkės punkto. Tai yra keitimasis nuomonėmis dėl rekomendacijos projekto tarybai dėl ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisų klausimais. Mūsų pranešėja tiek pakomitečio, tiek parlamento pranešėja yra ponė Andrikienė. Ir pirmasis keitimasis nuomonėmis vyko mūsų pakomitetėje balandžio 26 dieną. Taryba ir komisija pateikė mums labai griežtą tvarkaraštį, todėl mes taip pat turime laikytis tokio griežto tvarkaraščio. labai svarbu yra paskirti tokį įgaliotinį jau birželio mėnesį. Tai yra numatyta peržiūros pakete. Galbūt turėčiau pasakyti, kad ponia Andrikenė išplatino informaciją politiniams frakcijoms ir šešėliniams pranešėjams, prašydama pateikti rekomendacijas šiam projektui. Aš manau, kad visi bandėme padaryti viską, ką galėjome, nors turėjome žalėje savaitę. Tai galbūt galėtumėte mums pateikti naujos informacijos apie esamą padėtį ir apie tvarkaraštį. Vėliau pakalbėsime. Pone Andrikėne. Thank you. Thank you, Madam Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmąjį kartą nuomonėmis keitėmės, kol nebuvo dar parengtas projektas, balandžio 26 dieną. Pirmasis projektas buvo išsiuntinėtas koordinatoriams į visas politinės frakcijas. Siūlymų terminas buvo penktadienis praeito savaitės. Dėkoju poniai pirmininkiai, poniai Barbarai Lochbiller už jos indėlį. Na ir mes jau įtraukėme dalį jūsų pasiūlymų į nuomonės projektą. Dabar tas projektas yra kaip sėkis dalyjamas kolegoms. Ateityje galima bus siūlyti žodinius pakeitimus pagal taisyklės. Galutinis terminas yra gegužės 22 diena, nes pagal grafiką užsienio reikalų komitete numatyta balsuoti gegužės 24 dieną. Taigi balsuosime Strasbūro savaitės metu. Labai svarbu iš tarybos, iš veiksmų tarnybos gauti daugiau informacijos apie darbų grafiką, nes jeigu nėra skubos ir žmogaus teisų paketas, jo tvirtinimas taryboje bus atidėtas, tuomet tai reiškia, kad mes gauname daugiau laiko ir galėtumėme aptarti užsienio reikalų komiteto pir... posėdėje tą projektą dar prieš balsavimus. Dabar pagrindiniai klausimai jau buvo pristatyti balandžio 26 dieną. Pagrindinės mintys, pagrindinės idėjos yra štai kokios. ES specialiojo atstovo žmogaus teisų klausimais skirimas oficialiai yra tarybos sprendimas reikalinga kvalifikuotojai balsų dauguma, skiriant specialų į atstovą. Na ir sprendimas yra grindžiamas vyriaus, e, vyriausiosios įgaliotinės e, siūlymų. Specialusis atstovas vis tiek turi veikti ir pasisakyti ne vyriausiosios įgaliotinės ar tarybos vardu, bet jis turi pasisakyti visos sąjungos ir veikti visos sąjungos vardu. Antras dalykas, norint sustiprinti skaidrumą ir įgaliojimo atskaitomybę, kalbant apie specialiojo įgaliotinio žmogus teisų klausimų pareigybę, mes siūlome keistis nuomonėmis slaptuose uždaruose komitetuose, kuriuos renktų užsienio reikalų ir žmogus teisų komitetai. Dar prieš balsavimą ir skirimą, tarybos skirimą. Išorės veiksmų tarnybos pateiktame projekte apie tai nėra užsimenama. Po skirimo ir prieš tam asmeniui pradedant eiti pareigas. Trečias dalykas. Rekomendacijos projekte mes taip pat kalbame apie politikos tikslus ir norėtumėme sustiprinti nuoseklumą, veiksmingumą ir matomumą, kalbant apie ES veiksmus, skatinant žmogaus teisės ir demokratiją. Norime, kad ES specialusis įgaliotinė žmogaus teisų klausimų būtų aukšto lygmens tarpininkas, tarp įvai, kalbant apie santykius su partneriais trečiosiose šalyse ir tarptautinėse organizacijose. Taip pat, kad tas asmuo galėtų dirbti su jungtinėmis tautomis, generalinė asamblėja, žmogaus teisų taryba ir taip pat atitinkamomis regioninėmis organizacijomis. Taip pat siūlome kad ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisų klausimų pirmininkautų aukšto lygmens žmogaus teisų dialogams ir vestų konsultaciją su trečiom, trečiosiomis šalėmis žmogaus teisų klausimais. Dabar kalbant apie įgaliojimus, šio pareigūno įgaliojimus. Uh, mes atsižvelgėme į tai, kad specialusis įgaliotinis veiks pagal vyriausiosios, vyriausios įgaliotinės e, įgaliojimų, tačiau vis tiek specialusis įgaliotinis turi gauti stiprius, lankščius įgaliojimus, kurie nebūtų ribojami specifinių temų, teminių atsakomybių, kad specialusis įgaliotinis galėtų veikti greitai ir efektyviai. Taipogi savo rekomendacijos projekte teigiame, kad įgaliojimai turi būti grindžiami tais principais, kurie apibrėžia ES žmogaus teisų politiką, ypatingai ES gairias dėl įvairių temų, tematikų. Mes teigiame, kad specialus įsigaliotinių žmogaus teisų klausimų turėtų turėti tinkamas profesinės kvalifikacijas, sukaupęs daug patirties dirbant žmogaus teisų srityje. Na, o kalbant apie kadenciją, mes siūlome, kad specialusis įgaliotinis galėtų būti skiriamas dviejiems, dviejiems su pusę metų, tam, kad būtų užtikrinamas testinumas ir kad specialaus įgaliotinio mandatas gali būti atnaujinamas vieną kartą. Taip pat specialusis įgaliotinis turėtų artimai bendradarbiauti su ES delegatūromis, žmogaus teisų kontaktiniais, teism, e, kontaktiniais e, centrais. Taip pat turėtų bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, ekspertais ir tarptautinėmis organizacijomis, kurios veikia žmogaus teisų apsaugos ir dem, demokratijos apsaugos rytyje. Taigi, iš principo, Toks būtų mūsų projekto turinys. Na ir pabaigai norėčiau kolegoms priminti, kad pradėjome kalbėti apie specialaus įgaliotinio skirimą dar devintaisiais metais. Mūsų metinėje ataskaitoje apie tai minima ta ataskaita dešimtaisiais metais buvo patvirtinta apie žmogaus teisų padėtį pasaulyje ir galiausiai pasiūlymas dabar jau tampa realybė. Ir aš e, tikiuosi, kad visos politinės frakcijos išsakys savo paramą. Ir manau, kad jeigu tikrai norime veiksmingos darnios žmogaus teisų politikos, ši pozicija ši pareigybė yra absoliučiai būtina. Ačiū. Dėkoju, ponė Andrikėne, ponas Donskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Visapusiškai norėčiau išsakyti paramą ir solidarumą e, ponios Andrikėnė žodžiams ir jos rekomendacijos projekto pristatymo. Aš tiesiog norėčiau Aldę iniciatyvą paminėti. Laiškas buvo nusiustas baronienė Kathy Ashton jį pasirašė Giefer Hofstadt, Macmillan Scott ir aš pats. Tame laiške mes akcentuojame, kad labai svarbus yra specialaus įgaliotinio skirimas, pritarėme šiai minčiai. Ir nenorėčiau, na, pažodžiui karto pasakyti, kas buvo pasakyta, bet aš norėčiau uh, apib, apib, apib, apibūdinti, kad, apibriežti, kad e, buvo pasakyta, jog žmogaus teisės turėtų būti e, gyja visose užsienio politikos rytyse, dėl to norime sustiprinti žmogaus teisų politikos poveikį ir matomumą, taip pat užtikrinti žmogaus teisų politikos nuoseklumą sėkmingai gyvendinti žmogaus teisų paketą ES, kuris turi būti patvirtintas iki vasaros, įskaitant deklaraciją dėl žmogaus teisų ir žmogaus teisų veiksmų planą. Taip pat svarbu, kad specialus įsigaliotinis turėtų, sukau, būti, sukau, turėtų sukaupęs tarptautinės patirties ir būtų pasiaukojantis žmogaus teisų gynėjas. Tai turėtų būti patikimas asmo ne tik ES, bet taip pat turi turėti uh, daug žinių apie humanitarinę teisę, turi turėti nemažai e, įtakos tarptautinėje arenoje ir aš manau, kad e, tas turinys turi būti patvirtintas visų politinių frakcijų, nes čia siekiai tie patys. Ir norėčiau priminti, kad laišką pasirašė Edvardas Makmilanas Skotas, e, Giverhofštatas ir aš. Pone Donski, klausydamas jūsų, nematau kažko, kas prieštarautų tiems pasiūlymams. Čia tiesiog informacinis e, punktas. Taip, tiesiog pateikiau informacijos ir labai norėčiau paremti šią mintį ir pasakyti, kad buvo imtasi dar papildomų veiksmų, nors mes tikrai kalbame visi tuo pačiu e, balsu. Ponas Tavariš. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Andrikeniai. Jos rekomendacijos projektas tikrai atstovau, atspindi ir mūsų nuomonę. Ir mes diskusijose, kurios vyko mūsų pakomitetyje, pasisakėme, taip pat ir dvišalių kontaktų būdų pasisakėme ir tikrai matome, kad į mūsų, mums rūpimus klausimus buvo atsižvelgta. Uh, Taip pat e, svarbu yra sustiprinti tą europinį elementą. Ir galbūt vėliau galėtumėme taip pat, kaip ir nurodyti, jog iš ties e, einame tą pačią linkmę. Na ir pritariu viskam, ką sakė ką tik ponas Donskis. Aš manau, kad visi labai entuziastingai pritarėme specialaus įgaliotinio žmogaus teisų klausimų skirimui. Aišku, pasversime ir pliusus, ir min minusus įsteigiant šią pareigybę. Na, mums problemų kilo, kilo dėl to, kad įsteigiant tokią pareigybę žmogaus teisės gali atsidurti tam tikrame gete. Uh, Ir mes norime visai ko kito, mes norime, kad žmogaus teisės būtų visos ES užsienio politikos neatskiriama dalis. Taip pat, kad tai atsispindėtų ir vidaus politikoje, kalbame apie pagrindinės teisės ir žmogaus teisės visame pasaulyje. Na ir aišku, visa tai priklausys ir nuo to pirmojo asmens, kuris pradės eiti tas pareigas. Taigi mums labai svarbu surasti tokį žmogų, kuris laikytųsi tokio sąžiningo atviro požiūrio, atvirai ir sąžiningai vertintų. To reikia visoms ES institucijoms, reikalinga užtikrinti tinkamą parlamento kontrolę. Europos parlamentas yra demokratijos namai ES mastu, taigi mes visapusiškai pritarėme ponios Andrikinės pasiūlymui dėl to, kad prieš tos, to prieš paskirimą tas asmo turėtų dalyvauti mūsų pakomitečio posėdėje ir turi būti surinkti tam tikri klausimai, to kandidato klausimai, kad mes galėtumėme išsiaiškinti, kaip tas asmuo ketina dirbti, taip pat išsiaiškinti, kokia jo yra patirtis žmogaus teisų srityje. Taip pat reikia akcentuoti ir to žmogaus, to, to, to pareigūno įvaizdį ir tas darbas turi būti atliekamas tikrai labai efektyviai. Specialaus įgaliotinio tarnyba irgi, aišku, turi gauti pakankamai ir mm, techninių priemonių, ir turi būti tokie ryšių pareigūnai darbui su nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat numatyta galimybė rinkti informaciją. Ir mes Europos parlamente dažnai akcentuojame, kad turime gauti patikimos informacijos, kadangi žmogaus teisų srityje dažnai ta informacija yra nepilna ne visapusiška. Ir žmogaus teisėjų specialusis įgaliotinis ir, gali, ir galėtų būti ta tarnyba, kuri kauptų ir turėtų patikimus informacijos šaltinius. Dabar dėl detalių. D. Konstatuojamoje dalyje teigiama, kad specialusis įgaliotinis turėtų sustiprinti žmogaus teisų matomumo, matomumą ES politikos srityse na, nepakanka gal sakyti, kad jis turi sustiprinti nuoseklumą. Tas asmo taip pat turi pasirūpinti, kad tas nuoseklumas egzistuotų ir kad jis būtų labiau matomas. Jeigu norime, tai yra būtina, jeigu norime išlikti patikimi visame pasaulyje ir piliečio akise. Taip pat pirmajame punkte. E. Dalyje Aš manau, kad čia yra nemažai uždavinių, kurie yra labai reikšmingi. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad specialusis įgaliotinis turėtų spręsti ne tik horizontaliuosius klausimus, bet taip pat turėtų teikti ir rekomendacijas. Europos Sąjungos institucijoms, ypatingai išorės veiksmų tarnybai, tai yra labai svarbu. Na ir dar Čia yra nemažai jau, nemažas sąrašas e, labai svarbių elementų. Tačiau svarbu, kad specialusis įgaliotinis, e, eidamas savo pareigas, užtikrintų teisinės e, valstybės principus, taip pat kova su kankinimais, kova su nebaudžiamumu. Irgi yra labai svarbu. ir taip pat, kur teigiama, kad jis arba ji turėtų spręsti religijos e, tikėjimų, žodžio e, laisvę, moterų teisės, vaikų teisės ir taip toliau ir panašiai. Aš manau, kad yra praleista kova su diskriminacija. Lyties pagrindu, religijos pagrindu, diskriminacija tarp vyrų moterų ir panašus dalykai. I dalyje norėčiau šį bitą pasiaiškinti. Jūs teigite, kad tas pareigūnas turėtų prisidėti prie žmogaus teisų politikos integravimo į vairias ES politikos sritis. Aš manau, kad iš principo plačiai galiu pritarti tokiam teiginiui. Visose kalbama apie įvairias ES institucijas, ar kalba eina ir apie Europos parlamentą, nes aš norėčiau tiksliau žinoti, kokias, informa... E, kokias institucijas turite omenyje - tarybą, komisiją ar ir Europos parlamentą. Jeigu turime omenyje visos ES institucijos, tuomet kokie bendradarbiavimo metodai būtų įmanomi. Aš manau, kad turime vengti rizikos e, ir užtikrinti daugiau aiškumo. G. Atsiprašau, J. Konstituojamoje dalyje, e, dalyje punkte teigiama, kad reguliariai turi atsiskaityti Europos parlamentui apie žmogaus teisį padėtį pasaulyje. Na, atsiskaitant Europos parlamento apie tai, kas vyksta žmogus teisų srityje visame pasaulyje, aš manau, kad tas specialusis įgaliotinis galėtų reguliariai papasakoti ir pasakyti, kokių priemonių ketina imtis. Būtų numatomas tokiu būdu reikalavimas ir įgyvendinti pasiūlymus. Na, galbūt tiek ir norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjai už tokį puikų ir skubų darbą. Ir norėčiau visos frakcijos paramą išsakyti, savo asmenę paramą išsakyti šiam pasiūlymui, kai jis tik tai bus patvirtintas Europos parlamente. Aš manau, kad ir kitos institucijos imsis tolesnių žingsnių. Ar dar norėtų kalbėti e, europarlamentarai, tuomet ponas Čipžodis. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, ja... Dėkuoju pirmininkė. Manau, kad mes čia dirbame labai sparčiai. Turėtumėm paspartinti ir savo reakcijas, nes mums liko labai mažai laiko pateikti pakeitimams. Norėčiau padėkoti ponė Andrikieniai už dokumento projektą, už rekomendacijų projektą, kurią mums patei, kurį mums pateikėte, mano galva, tai yra tikrai geros kokybės dokumentas, puikiai parengtas dokumentas. Manau, kad bus papildytas šis dokumentas tam tikrais elementais, nes mums visiems vyriausiasis įgaliotinis mes jį matome šiek tiek kitokioje švies, šviesoje. Ir kartais mes esame linkę šiam asmeniui suteikti labai daug atsakomybės ryčių ir kažin, ar toks asmo galėtų visas tas pareigas ir vykdyti. Mes neturėtume pernelik užkrauti pareigomis šios mens. Taip pat mes turime prisiminti, kad šis asmuo veiks laikydamasis tam tikros struktūros, sutarčių, institucijų ir taip toliau. Turime ir tai labai aiškiai nuspręsti. Aš džiaugiuosi ponios Andriginės parengtų dokumento projektų, jis tikrai plataus užmojo, mes patys daug tikėmės iš kandidato, kuris atliks šią konkrečią funkciją. Norėtum, kad šis asmuo turėtų tam tikrą prestižą dėl jo patirties, jo išsilavinimo, jo kompetencijų, Turime daug institucijų pavyzdžių, institucijų, kurias įkūrėme ir turime didžiulius lūkesčius, daug tikimės iš tų institucijų. Ir štai asmuo, kuris imasi konkrečios pareigybės, galbūt jis yra per mažas, kad jis įgyvendintų visus tuos tikslus. Taigi pirmiausia, turime ieškoti tinkamos mens šioms pareigybėms užimti. Kitas dalykas, kuris yra taip pat labai svarbus, nustatyti tinkamus ryšius tarp šios naujos pozicijos ir asmens ir tarp išorės veiksmų tarnybos. Žinoma, mes norime gauti tinkamą ir patikimą informaciją apie žmogaus uh, teisų situaciją iš visų žemės kampelių, kartais tikrai turime abejonių. Turime ES delegacijas trečiosiuose šalyse ir kartais galime patvirtinti, patikrinti per išorės veiksmų tarnybą arba per ES delegacijas, ar ta informacija, kurias gauname, yra mm, tiksli, teisinga ar ne. Taip pat turime ir nevyriausybinės organizacijas, kurios gali būti uh, Mm, atitinkamos informacijos šaltiniu, informacijos apie tai, kokiegi yra situacija žmogaus teisų srityje. Aš norėčiau labai pabrėžti ombudsmeno klausimą ir vaidmenį. Tai labai svarbi pozicija. Mes turime ombudsmeną ES valstybėse narėse, tačiau turime ir trečiosiose šalise. Žinoma, ne visada esame visiškai patenkinti dėl, dėl ombudsmeno pozicijos kitose valstybėse narise, dėl jo struktūros, tačiau tokia pozicija egzistuoja įvairiose šalise ir galėtumėm pasinaudoti šio tinklo buvimu ir skatinti gerąją patirtį žmogaus teisų apsaugos srityje. Daugelį atvejų mūsų diskusijose esame pabrėžę, kad mes norime primesti tam tikras taisyklės iš viršaus, ne visada tai yra išgirstama. Tačiau jeigu kitos šalis turi geros patirties ir galime dalintis tą gerąją patirtimį, tuomet tai būtų labai geras paskatinimas šalims didinti demokratiją. Dėkuoju. Mes jau artėjame prie mūsų.